Chers collègues, les interprètes sont euh, à pied d'œuvre. Mėly kolegos, vertėjai jau yra pasirengę dirbti. <laughs> question of how stubborn we Mūsų darbo tvarkė yra labai e, įtempta šiandien, todėl siūlau pradėti diskusijas, nieko nelaukiant. Pirmasis darbo tvarkės punktas. Čia turėtume patvirtinti darbo tvarkę. Ir dar taip pat turėčiau Jūs informuoti apie šešis pakeitimus. Pirmiausia, devintasis punktas, ponios dėlį pakeitimai dėl socialinio būsto. E, šis klausimas bus perkeltas į penkto klausimo vietą. Toliau šeštas klausimas e, būtiniausi sveikatos ir saugos reikalavimai susijęs su fizikiniu veiksmu keliama rizika darbuotojams. Šis klausimas į rytojaus rytą perkeliamas ir vietoj 17 punkto bus nagrinėjamas. Toliau, 18 punktas pono Ori klausimas po 8 bus nagrinėjamas. Toliau 13 punktas kolektyvinius, tarvalstybinius kolektyvinius sutarčių sudarimas rytoj po pietų po balsavimo, po 26 punkto bus nagrinėjamas. Toliau 27 punktas. E, pono de, balsavimas dėl ponios dėlį pranešimo. Rytoj po pietą pirmas klausimas bus. Na ir ponios Kostelos dėl skurdžiausiams e, asmenims skirto fondo. Šis klausimas bus į gegužę 7 perkeltas. 28 klausimas. Taigi, jeigu niekas neprieštarauja dėl to, tai laikysime darbo tvarkę patvirtintą tokią, kokią paskelbiau. Prie antro klausimo penkis pranešimus iš viso turiu. Pirmiausia, dėrybų pradžia dėl pono, pono Sogor pranešimo susijusio su Europos demografinė statistika plenarnio posėdžio metu ketvirtadienį buvo priimtas sprendimas dėl to, kad teisėkuros rezoliucijos balsavimas bus atidėtas. Ir dabar užimtumo komitetas galės pradėti dėrybas su taryba. Tiksliau, komisija galės pradėti dėrybas su taryba e, pagal įgaliojimus suteiktus plenarnio posėdžio metu. E, dėrybinė komanda sudarys ponas Sogor, ponė Papadopolų nuo socialdemokratų, ponė Markino liberalų, ponė Deli nuo žaliųjų, ponas Tomas Endel nuo GUE ir pirmininkė taip pat. Pirmasis trialogas vyks gegužės 13 dieną nuo 18 iki 21.30. Be jokios abejonės dar gausite ir daugiau informacijos apie tai. Antroji dabar informacija. Antrasis pranešimas. Mūsų komitetas ims taikyti naujas taisyklės dėl elektroninių posėdžių e, rengimo. DG įtek e, užimtumo komitetui pasiūlė dalyvauti bandymuose naujosios aplikacijos, deputatą jau apie tai informuoti, tai bus suteikiama palengvinta prieiga prie dokumentų. Ta aplikacija vadinasi e-meeting. E, per ją galima bus e, į e, planšetinius kompiuterius ir į nešiojamus kompiuterius parsisiųsti dokumentus ir vėliau galima bus e, juos naudoti. E-meeting programa 3G e, ryšio pagalba arba bevėlio ryšio pagalba bus galima naudotis visur. E, posėdžių salėse informacijos daugiau bus ši aplikacija, šią aplikaciją galima naudotis jau nuo šio posėdžio šioje salėje. Informacinis posėdis bus surinktas šioje salėje rytoj nuo 14.15 iki 14.45. Taigi bandysime mokytis, esame mokamajame ir perinamąją laikotarpyje. Galėsime išbandyti naujasias koncepcijas. Trečiasis pranešimas. Kaip jau buvote informuoti, užimtumo komiteto sekretariatas, kuriam už tai ir dėkoju, kaip ir kitose komitetuose pradėjo, tiksliau parengė e, informacinį biuletenį, naujienlaiškį renkti. Tikiuosi, kad jums tai bus naudinga. Ir namuose taip pat. Toliau ketvirtasis pranešimas dėl Dėl vertimo e, buvo prašyta e, e, balandžio 18 dieną anglų ir prancūzų kalbos vertimo. Pusvalandžiu buvo pradėtas vėliau posėdis, toks sprendimas buvo priimtas išvakarės, taigi pusvalandis vertėjų laiko buvo sugadinta. 20 kitą dieną balandžio buvo anglų, prancūzų ir vokiečių vertimo paprašyta. Ir dabar, kadangi mes anuliavome paskutinę minutę, atšaukėme posėdį, tai turėsime vertiems sumokėti. Toliau e, kitas dar pranešimas, mūsų posėdis e, kaip visada yra internetu transliuojamas. Toliau trečias ir Ketvirtas klausimai. Šiuo metu dėl dviejų reglamentų vyksta dėrybos. Pirmasis reglamentas - bendrųjų nuostatų reglamentas dėl Europos fondo. Na ir taip pat yra specialusis reglamentas dėl e, Europos socialinio fondo jaunimo užimtumo iniciatyva čia turėtų būti įtraukta. Bet matau, kad ponas, ponas Tomas man nori pasisakyti. Ačiū pirmininkė, kalbant apie skelbimus. Pirmininkė, aš norėčiau užduoti klausimą. Mes dabar norėtumėm žinoti, koks komitologijos procedūroje dalyvaus iš tarybos ir komisijos. Aš noriu pasirauti dėl uh, antžeminių paslaugų um, oro uostose transporto. Komitete uh, buvo didelė dauguma ir. Ir vis tik tai turiu apgailėstauti, kad tas kompromisas, kurį buvome parengę mes, turėjome dviejų trešdalių daugumą. Uh, dabar vis tik tai galų galio buvo patvirtintas, taigi turime aišku mandatą, bet kaip dabar toliau viskas vyks, ar yra kažkokios taisyklės, ar bus 50 taisyklė taikoma, nes kai nekalba apie trilogą su komisija ir taryba, tai turi būti atstovavimą tam komitetui. Aš girdėjau iš transporto komiteto žmonių, kad Mm, transportas dirbs savo ruoštų, tarsi užimtumo komitetas šiandien neturi ką ir pasakyti, lyg ir nedalyvaus, bet man atrodo, kad tai yra labai svarbus klausimai mums ir plenarinėje sesijoje um, aiškiai buvo viskas pasakyta ir, ir tikrai tai, ko mes reikalavome, sulaukė didžiulės parlamentarų paramos. Tai aš nežinau, ar reikėtų šį klausimą dabar spręsti, reikėtų atidėti, gal pirmininkė tarp savo skelbimus nieko nepaminėjote, bet aš galvoju, kad kartu mes galėtume pasiekti daug daugiau. Na, tai nėra dalykas susijęs su mano pranešimais. Tai yra tas klausimas, kuris būtų traktuotinas kaip įvairūs klausimai. Galima sakyti be jokio neiškumo šį klausimą. E, iš esmės, kompetentingas komitetas priėmė sprendimą ir plenarinėme posėdėje taip pat buvo priimtas sprendimas. Pranešėjas turi ypatingą kompetenciją susijusią su šiuo pranešimu ir jis turi būti įtrauktas į trilogą, be abejo. Ir aš tikiuosi, kad to trilogo metu ginsite Europos parlamento poziciją. Ir komisijos taip pat, pirmininkė. Dėkoju. Uh, už tai ir dabar trečias ir ketvirtas darbo tvarkės klausimai. Dabar vyks dvi šalis toksai dialogas. Ponas Čiaba Ori kalbės pirmas. Jis pavaduos ir Adam Koza, ir Elizabeta Morin Chartier. Kadangi vyks bendra diskusija, tai manau, kad didesnių problemų nekils. Pone pranešiau, žodis jums. Köszönöm szépen, eh, elnök asszony, hogy jobb... Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, iš tikrųjų, man tenka pareiga pavaduoti abu pranešėjus. Pone Elizabet Moran Chartier ir Adamkoša informavo mane apie ilgas ir sunkias vykusias diskusijas. Diskusijos vyko su Europos komisija. Jiems pavyko parengti keletą kompromisinių pakeitimų, e, kuriuos, kuriems rekomenduočiau pritarti. Vienas iš tų pakeitimų yra susijęs su reglamente nurodytų su amžiumi. Iš tikrųjų, čia yra kalbama apie amžių, nuo kada jauni, nedirbantis asmenys gali pasinaudoti e, jaunimo iniciatyva jų žimtumui skatinti. Taigi buvo pasiūlytas kompromisas, kuris yra labai svarbus, kadangi valstybės narės e, E, yra nustačiusios ne vienodą amžiaus ribą. Tad kompromiso ieškoti buvo tikrai sunku šiai iniciatyvai. Buvo pasakyta, kad tas ribinis amžius bus 30 metų. Mes sakome, kad šis fondas būtų susijęs su jaunais žmonėmis iki 30 metų amžiaus. Jiems jis būtų skirtas. Taip pat E, buvo siekiama apibriežti šios iniciatyvos veiklos rytis. Buvo numatyti apibrėžimai susiję su vadinamaisiais NATS regionais. Reikėjo nustatyti, ar vienas ar kitas regionas galėjo pasinaudoti mūsų aptariamą iniciatyvą ir kiek. Čia vėlgi buvo pateikta įvairiausių siūlymų, e, juos pateikė šešėliniai pranešėjai, ponia Moran Šartie ir ponas Koša pasirinko tokį sprendimą, kurio esmė e, yra tokia - 20 procentų. Tad reikia paminėti ir dar vieną siūlymą. Socialistai regisi kalbėjo apie 22,5 procentų ribą. Kodėl? Todėl, kad būtų atsižvelgiama ne tik į pačius regionus, bet ir į regionų mažesnius vienetus. Man nėra visai aišku, kai dėl tų mažesnių vienetų, nes regionai NATS yra aiškiai apibriežti, tačiau kai dėl tų mažesnių vienetų, tų vadinamųjų subregions, um, ne viskas yra aišku, man ir pačiam dar lieka klausimų ir neaiškumų. Pranešėjai norėtų išsiaiškinti, kokį praktinį poveikį turės tie pakeitimai. Konkrečiai e, subregiono savokos naudojim, naudojimas. Nes, pavyzdžiui, subregionas gali būti sudarytas iš penkių kaimų ar miestų, kur ir jeigu nedarbas ten nedidelis, tai reikėtų, kad toks subregionas turėtų galimybę iniciatyvą pasinaudoti. Kai dėl dėrybininkų komandos visi sutarė dėl bendrų sąlygų. Kai dėl lėšų skirimo. Mes pateikėme siūlymą, nusiųsdami laišką Europos komisijai ir prašėme, kad šis klausimas būtų sprendžiamas skubiai. kad būtų galima šiuo fondu pradėti naudotis nuo naujo e, programavimo ciklo pradžios. kai dėl makroekonominių sąlygų e, buvo, dėl jų buvo priimtas sprendimas vienbalsiai. Pakeitimų dėka buvo, pavyko išspręsti visus šios klausimus. Pone Morašatie ir ponas Koša e, kreipėsi į komiteto narius, prašydami geranoriškai vertinti jų siūlymus ir jie džiaugiasi galėję rasti kompromisą. Just, just some, uh... Labai ačiū. Tik tai papildoma pastaba, kad e, nėra dar tai susitarimas tarp tarybos ir parlamento. Tai yra parlamento pozicija šiuo momentu. Ir tikrai tiesa, kad susitarėme nustatyti viršutinę ribą 30 jaunimui Taip pat mm, nusprendėme absolventus įtraukti, tuos, kurie neturi kvalifikacijos taip pat, nes pranešėjas šešėliniai pranešė, pranešėjai norėjo, kad būtų įtraukti ir tokie asmenys. Buvo taip pat ir kitų tokių esminių uh, punktų labai daug aptartų. Uh, Ir turime kompromisą, kur pasakyta, kad jaunimas turi gauti geros kokybės darbo pasiūlymus, mokymo, stažuočių pasiūlymus, kad būtų ne šiaip kažkokie, bet kokie pasiūlymai. Tai turi būti kokybiški pasiūlymai. Taip pat dalyvavimas neturėtų būti padarytas sąlyga gauti bedarbio pašalpas ar kitokias socialinės išmokas. Tai yra labai svarbu pabrėžti. Taip pat, aišku, mes norėtumėm, kad būtų parlamentui numatytas aiškus vaidmuo įvertinime. Mm, dėl to negalėjome starti, koks galėtų būti mūsų dalyvavimas ir dar kol kas vyksta diskusijos. Tačiau galėtumėm sutikti, kad jaunimo organizacijos turėtų būti įtraukiamos į programų vertinimą. Daug maž būtų toks kompromisas ir Tikrai motivacija labai buvo didelė visą procesą paspartinti, kad laiku būtų pasirengta, kad būtų galima 2014 metų pradžioje pradėti programą gyventi. Ačiū. Um, thank you, uh, Mrs. Sakas. Qui, qui sont les orateurs qui souhaitent s'exprimer? kas nori pasisakyti. Aš pasisakysiu trumpai, bet galbūt dar kas nors, Elizabeth Schroeder. Toliau kas dar? Na, niekas. Aleksandras Sirkas, o po to Elizabeth Schroeder. Ačiū pirmininkė. Sergio Guterres nėra čia, tai norėčiau um, pagal jo užrašus pasakyti štai ką, kad kalbant apie um, bendrųjų nuostų reglamentą yra bendras sutarimas, uh, su ponu Koza yra sutarimas, yra kompromisiniai pakeitimai parengti, taigi um, esam labai dėkingi už atliktą darbą, um, tikrai nenorime nustumti į šalį jaunimo, kuriems sunku susirasti darbą. E, taip pat ir jis tos kokybės kriterijus į, į, įtraukia ir, ir visos tos e, nuostatos dėl fondų, kurie turi atverti duris. Tai turi būti, aišku, išeities taškas, negalutinės paskirties taškas. Mintis yra tokia, kad tie fondai turi padėti jaunimui startuoti gyvenime ir tikrai dar dirbsime toliau tais klausimais. Ir kaip kolegos sakė, tikrai norime kaip galima platesnių iniciatyvų, kad būtų galima apimti ir didesnės teritorijas. Ka, siekėme sumažinti nedarbą. Aišku, 22,5 tai būtų jau geras lygis, taryba kalba apie 25 procentus. Kas dar liko, tai yra prašymas dėl tolesnių pamastymų, kad bent 3 tūkstančiai milijonų eurų, kurie numatyti ESF jaunimui, kad tie pinigai nebūtų paskirstyti kitom reikmėm, nenorėtumėm, kad jie būtų permesti kitur. Labai svarbu kad lėšos būtų panaudotos tam, kam jos yra numatytos, o kad nebūtų permetos kitur, nes, aišku, tuomet nebūtų pasiekta užsibrieštų tikslų. Aišku, galima galvoti apie tam tikras išlygas, bet labai svarbu, kad nebūtų, kad iš tų 3000 milijonų tai pinigai kažkur būtų perkelti kitas rytis. Ačiū. Pane Schröter. Mal vielen Dank an die Berichterstatter. Ähm, die, wir haben ja sehr gut. Ačiū, pranešėjai. Dėrybos tikrai sklandžiai ir ramiai praėjo. Pabandėme surasti geriausią būdą tai padaryti. Tikrai viskas puikiai praėjo, puikų, puikaus kompromiso priejome. Man atrodo, kompromisas tikrai puikus sprendimas. Ir manau, kad reikėtų mums e, priešintis tarybai šiuo klausimu. Tačiau dar vienas dalykas šiek tiek probleminis yra D kompromisas. Dėl turinio tai pritarčiau, ne dėl turinio klausimų kyla. čia Europos lygmuo bandomas sulyginti su nacionaliniu lygmeniu, o tai jau taip negalima daryti. Jeigu pasižiūrėtume dabar į šimtą į straipsnį, čia kalbama apie stebėjimo komitetą nacionaliniu lygiu, dar dėrybų eigoje šis klausimas derinamas ir jeigu dabar bus susilpnintas tekstas ir lygs pirminių variantų. Tai kas tada bus? Taigi dabar kalbam apie nacionalinį lygmenį, o po to apie bendradarbiavimą su parlamentu. Tai visiškai e, nesiderina. Ne pirm, 15 straipsnio ne pirmame, o, kitas, e, o antroje ir penktoje dalyje turi būti ši informacija. Europos parlamentas turi būti nurodyta, kad parlamentas turi būti nuolat informuojamas uh, per metinės ataskaitas, tiksliau metinių ataskaitų pagalba ir tarpinio ataskaitų pagalba. Ir pabaigoje čia reikėtų vieną sakinį dar įtraukti, kad parlamentas turi būti informuojamas. E, tačiau dabar tokia formuotė, kokia yra, mūsų visiškai netenkina, mes negalime tam pritarti. Mes tiesiog štai suradome vieną sakinį, kurio dėka e, parlamentas nuolat būtų informuojamas apie šį reikalą. Tačiau dabartinė formuluotė mums visiškai neprimtina ir negalime tokio teksto tarybai toliau perduoti e, ir apskritai ir techninių lygių, techninė prasme tai visiškai nedėra. Taigi antrojoje ir penktojoje dalyje galima būtų tai sėti su metinė ataskaita ir tarpinė ataskaita. Čia būtų numatoma, jog privaloma parlamentui perduoti visų regionų santraukas. Tik tai šitaip galime šį reikalą išspręsti, tai yra vienintelis geras sprendimas tam, kad nacionalinis ir regioninis ligmuo būtų susijęs su europiniu per ataskaitas. Man atrodo, kad reikėtų dar kartą siūlyti tą formuluotę, dėl kurios sutarėme. Dabartinė formuluotė visiškai mūsų netenkina, ji mums tik tai problemų sukels, taigi mes visiškai tam nepritarėme. Ačiū. Pirmininkė, ačiū. Taigi aš irgi turiu savo nuomonę. Dėl e, stebėsenos ar priežiūros komiteto. Kaip ponios Moranšartė pranešimas buvo tvirtinamas, ponė Šreder tuos pačius argumentus iškėlė, kad Europos parlamentarai neturėtų leistis į stebėsenos komiteto veiklą. Na, aš su tuo nesutinku. Šiuo klausimu mūsų nuomonės išsiskiria. Dabar tie stebėsenos ar priežiūros komitetai. Juose turi vietos lygmenių veikiantis subjektai dalyvauti. Tačiau štai kas dėl parlamento, jeigu jau parlamentas bus įtrauktas bent kaip stebėtojas į priežiūros komitetus, tai man atrodo būtų labai teigiamas dalykas. Lygiai tas pats būtų taikytina ir tiem klausimam, dėl kurių šiandien po pietų susirinkome. Bet ne dėl to norėjau pasisakyti. Štai ką norėjau pasakyti. Pirmiausia, Kaip komiteto narė, reaguodama į pono Ori pasisakymą, dėl paregionių arba subregions, subregionų. Dėl periferinių priemeščių regionų. Štai pavyzdžiui, aš esu išrinkta regione, iš kurio netgi nebūčiau turėjusi teisės būti išrinkta. E, aš esu išrinkta tame departamente, kuris yra ko gero pats skurdžiausias Prancūzijoje. Jūs tikriausiai sakysite, kad čia jau Prancūzijos bėda, kad ne, ne, netolygiai ištekliai paskirstyti, nes Prancūzijos regione viskas yra sukaupta. Sen, sendiniai departamentas, pavyzdžiui, Paryžiaus, vienas Paryžiaus priemeščio departamentas e, tikrai nėra pats turtingiausias e, komisaras, netgi du kartus e, vyko į Sensendiniją departamentą, į Bobinį miestą. Ir jis pats suprato, kad Paryžiaus regiono negalima laikyti viso labai turtingu. Reikia atsižvelgti ir į, pavyzdžiui, Sen ir Sendinį departamento specifiką. Į skurdžiuosius departamentus reikėtų kalbėti apie regioninį administracinį suskirstimą, kuris atitinka nacionalinį administracinį suskirstimą. Na ir dar kitas dalykas, kurį norėjau užsakyti. Norėjau štai ką nurodyti. Tikriausiai prisimenate, pageidavome, kad mūsų komitetas į regionų komiteto veiklą būtų įtrauktas dėl pono Koza pranešimo tam tikrų straipsnių. Pirmininkas Lėnė sakė, kad dėl garantijų jaunimui klausimo mes būtume kartu dirbantis komitetas. Parlamento regionų komitetas turi atsižvelgti į užimtumo komiteto. E... Toliau norint užtikrinti nuoseklų dėrėjimą. Garantuojame, kad Regi komitetas laikysis Ample komiteto pozicijos dėl tų elementų, kurie yra naujame um, e, CPR pasiūlymo trešime priedė dėl institucinius e, dėrybų. C'est un point Manau, mūsų komitetui šis dalykas yra labai svarbus. Kalbėtojų sąrašas yra jau baigtas, tik dabar žodis ponui Ory. Jis dvigubą vaidmenį dabar čia atliks. Ačiū pirmininkė. Aš supratau, apie ką kalbėjo Elizabet e, žaliųjų vardu. Supratau jos žinę. Mes visi esame už kompromisus, kuriuos rengia abu pranešėjai. Aš būtinai pasidalinsiu visą, ką tik tai išgirsta informacija su jais, todėl norėčiau paprašyti, paremti abi, abu abiejų pranešėjų pasiūlymus. Ačiū. Ačiū. Taigi dabar tiksliau balsuosime dėl šios nuomonės, dėl šių pranešimų rytoj. Ir taip į dėrybas su taryba iš karto bus ta, tie naujai pasiūlymai ir įtraukti. Dabar penktasis darbo tvarkės punktas. nuomonės projektas, kurį parengė ponas George Buck. Tai yra pasirengimas spręsti būsimus ES išorės politikos aviacijos srityje uždavinius. Tai yra transporto komiteto nuomonė, pranešėjas yra ponas Marinesku, tiksliau atsakingas komitetas transporto. Dabar 28 pakeitimus nagrėjame ir 3 kompromisinius pakeitimus. Gerbiamajam pranešėjai žodis dabar. Ačiū pirmininkė. Nemanau, kad reikia. Uh, Nemanau, kad reikia uh, dar, dar kartą pabrėžti, kokie dideli iššūkiai yra susiję su oro transporto politika Europos Sąjungoje. Kaip minėjote, buvo pateikta 20 pakeitimų, Nemažą jų dalį pateikiau aš pats, pane Štainuk taip pat. Aš dėkuoju visiems kolegoms, kurie e, taip puikiai su manim bendradarbiavo. Mums pavyko pateikti tris kompromiso pakeitimus. Visą tai puikaus mūsų bendradarbiavimo dėka. Man susidaro toks įspūdis, kad kiti pakeitimai neturėtų kelti didesnių problemų, net jeigu jie ir nepateko į mūsų kompromisus. Didesnių sunkumų nėra, Balsu, balsuojant rytoj popietę neturėtų didesnių sunkumų iškilti, tai kvieščiau pranešimą paremti. Jeigu turite klausimų, esu pasirengęs juos atsakyti. Jūta Steinruk. Kolegė Rūta Steinruk, prašau. Dėkoju. Aš taip pat noriu padėkoti pranešėjai. Manau, kad darbas atliktas buvo tikrai gerai, kompromisų reikėjo, nes norėjome, kad socialiniai partneriai būtų įtraukti į laisvos prekybos susitarimus. Reikėtų prisiminti, kad aviacijos sektorius yra ypatingai svarbus darbo rinkos baras Europoje ir svarstydami kitus transporto klausimus Ir taip pat, kai diskutuojame skrydžių laiką e, lėktuvų ekipažų, turime elgtis labai atsargiai, turime nepamiršti, kad tarptautinė e, konkurencija nebūtų tokia, nuo kurios nukentėtų e, mūsų kolegos. Lėktuvų įgulos ir lakūnai lėktuvų pilotai e, ir jų darbo reguliavimas yra mūsų komiteto atsakomybės rytis. Iš tikrųjų būtina elgtis atsargiai, jeigu matome, kad trečiųjų šalių kompanijos um, naudojasi mūsų skrydžių erdvę ir vykdo skrydžius į čia, turėtume siekti, kad tos kompanijos irgi laikytųsi tarptautinės darbo organizacijos nustatytų taisyklių. Manau, kad rytoj balsuojant didesnių problemų reikės. Ačiū. Kolega Filbinio. Ačiū. Norėčiau labai padėkoti pranešėjui ponui Bach ir Jutai Steinrock už puikų bendarbiavimą e, ir už tai, kad sugebėjome parengti tris kompromisus pakeitimai iš esmės akcentavo darbo vietos sukūrimo potencialą, kurį užtikrintų bendro Europos dangaus sukūrimas. Tas yra labai svarbu ir kitiems sektoriam, aišku, pasijūsų tas poveikis. Be to, investicijos į transporto jungtis ir transporto mazgus būtų labai svarbios, ypač ten, kur yra spragų. Taigi, ten konkurencingumas padidėtų ir tada tas turtas geriau būtų paskirstomas. Thank you Ypač, pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje mes žinome, kad Londonas visuomet yra epicentras visos, vis, viso veiksmo, mes norėtumėm regioninius oro uostus labiau plėtoti ir šiek tiek to karščio, to intensyvumo nutraukti nuo Londono labiau į kitas šalies dalis, kad ten ir investicijos pasiskirstų geriau. Vis tik tai dėl 19 pakeitimo turiu tokį klaustuką, nedidelį, aš tikiuosi, kad jų ta išspręsta žodinių pakeitimų. Uh, kalbėčiau apie tai, kur pasakyta, kad avialinijos turi laikytis TDO pagri... konvencijos pagrindinių teisų. Aišku, valstybės narės turi laikytis TDO konvencijos, jeigu yra pasirašytos ją, tačiau ne visos valstybės narės yra pasirašytos ją. Taip, bet aš manau, kažkaip išspręsime tą nedidelę problemėlę. Um, kitas uh, klausimas, jau tokia didesnė problema būtų 23 pakeitimas. Uh, Čia kalbam apie tai, kad trečiųjų šalių avialinijos privalo laikytis pagrindinių teisių, kurios yra nustatytos TDO. Vėlgi, Viskas priklauso nuo to, apie kokią trečiąją valstybę kalbame, kurioje yra įsisteigusi ta linija, ar ta valstybė konkrečiai yra pasirašusi ir ką pasirašusi. Yra m, mm, kai kurių valstybių, kurios ratifikavusios vieną, kitos kitą, taigi dėl tos antros dalies čia reikėtų gal uh, pagalvoti dėl tų privalomų TDO e, standartų tarptautinėse sutartyse, kas baus, pavyzdžiui, už tų nuostų nesilaikymą, jeigu tai yra trečiųjų šalių avialinijos. E, aišku, mes galime sakyti, kad tai būtų dėrybinė pozicija. Mes galime labai dėrėtis, aišku, tarptautinėse sustarimuose dėl tokios pozicijos, bet e, mes negalime nulemti tų dėrybų baigties. Aš tą noriu pabrėžti. Ačiū. Merci, qu'il y a d'autres demandes. Dėkoju, ar yra kitų kolegų norinčių pasisakyti? Jeigu ne, tai tuomet žodis vėl ponui Bak, prašau. Dėkoju. Manau, kad problemų tikrai nekils. Turėtume tik paraginti komisiją e, naudoti savo teisėmis dėrybose. Ir tos teisės turi be abejo atsispindėti ir tarptautinės teisės nuostatose. Būtent komisija yra sutarčių sergėtoje. Ji bus atsakinga už šią situaciją ir jai teks tai- taikyti sankcijas tais atvejais, kai taisyklių bus nesilaikoma. Dėkui. Pirmininkė, ačiū. Dėl šios nuomonės balsuosime taip pat rytoj, o transporto komitetas žodį tars gegužės 7 dieną. Baigėme nagrinėti šį darbo tvarkės klausimą ir kaip sutarta. Pereiname prie devintojo darbo tvarkės klausimo. aptarsime 41 kompromisinį pakeitimą, e, kuris buvo priimtas dėl socialinio būsto Europos Sąjungoje. Pakeitimams pristatyti kompromisiniams visiems 41 suteikiu žodį kolegijai Karimai Deli. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kaip jūs sakėte, buvo rastas 41 kompromisas. Norėčiau padėkoti E, asmenims, kurie padėjo man rengti pranešimą, nes viso pranešimo rengimo metu vyko tikrai puikus bendradarbiavimas su jais. Noriu padėkoti kolegai Benjon, Serkas, ponė Zimmer, Sogor ir ponė Makartė. Norėčiau pasakyti, kad nuo pirmos iki paskutinės raidelės rengiant šį pranešimą, nuo pirmų iki paskutinio klausimų atlikom visi puikų darbą, kolektyvinį, išmintingą darbą. Nutiko taip, kad dabar negavome EPP atsakymo dėl trečdalio visų kompromisų. Tuo tarpu 16 val. baigėsi laikas, iki kada galima pakeitimus pateikti. Tad nežinome, kaip reaguos EPP į trečdalį tų pakeitimų. Tad raginčiau šią frakciją rytoj balsuoti pritarent tiems kompromisams. Taip pat kvieščiau savo bendra pranešėjus rytoj atmesti tą balsavimą, kurių tikslas yra išbraukti dalį teksto. Nes mes nuo pat pradžių dirbame konstruktyviai, bendrai, kolektyviai. Šis pranešimas yra iš tikrųjų labai laukiamas, kadangi būsto klausimas yra labai aktuolus, labai svarbus visur Europoje, ir Prancūzijoje, ir Vokietijoje, ir Airijoje, ir visur Europoje. Būstas yra pirmo būtinumo dalykas. Reikėtų pasiūsti labai aišku signalą Europai, parodant, kad būstas yra pagrindinė teisė. Na, o socialinis būstas yra tam tikras svertas, tai padeda suvaldyti ekonominę, socialinę ir ekologinę krizę. Na taip, tai yra e, europinis sprendimas e, siekiant užkirsti kelią nedarbui. Socialinis būstas yra atsakymas taip pat į būtinybę kurti darbo vietas. Būtina kurti tokias darbo vietas, kurios yra neiškeltinos kitur. Tai padės atgaivinti statybų sektorių, tai taip pat padės e, ieškoti modernesnių šildymo būdų. Tai taip pat yra atsakymas į socialinę krizę, kuri padės kovoti su socialinė atskirtimi. Būtina priminti dar kartą, kad teisė į būstą yra pagrindinė teisė. Taip pat bus, būtų pasiūstas ir signalas kovoje su klimato kaita. Taip, kolegos, 41 procentą e, šiltame efektą sukeliančių dujų į atmosferą išskiria pastatai, tad laikas kovoti su šiuo iššūkiu, laikas kovoti su energetiniu skurdu. Tarp 50 iki 125 milijonų žmonių Europoje atsisako šildymo ir 15 procentų savo darbo užmokesčio išleidžia sumokėti mokesčiams už būtą elektrą, sumokėti už elektrą. Tai štai, e, mes norime pasiūsti aiškų signalą Europos piliečiams ir pilietėms, kad jie žinotų, kad mes dirbame jiems. Mes norime parodyti, kad šioje krizės atmosferoje, kai visi jaučia tam tikrą slaugutį, tai galima pasiūsti žmonėms teigiamą signalą ir parodyti, kad štai jumis ES rūpinsis tokiame, e, tokioje sunkioje situacijoje. ES darys viską, kad jūsų gyvenimo kokybė pagerėtų. Dėkoju. Kolega Serkas. Sí, señora presidenta, muchas gracias. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pirmiausia padėkoti, padėkoti Karimai Deli. Jos darbas tikrai nebuvo lengvas. 40 kompromisų buvo surasta. Aš žinau, kad kiekvienas kompromisas kainavo kraujo, e, ašarų ir prakaito. Taigi, per kompromisų ji yra pasirengusi išklausyti įvairiausių požiūrių. Ir pranešimas nuo to tik tai dar labiau subalansuotų tampa. Tačiau dabar likus keletui valandų iki galutinio termino nežinome, ką darys EBP. Gerai būtų žinoti, ar jie pritartų vienam ar kitam kompromisui, ar ne, ar, ar, ar kai kuriuos teks atmesti. Dabar noriu kreiptis į EPP kolegas, kaip ir pranešėją, ir paprašyti, juk šiuo metu Europoje siaučia krizė ir labai daug europiečių neturi tos prigimtinės teisės, jie neturi galimybės turėti oraus būsto. Ir čia Europos parlamento pozicija progresyvi turi būti šiuo klausimu. Kaip kad Karima sakė, mums šis klausimas taipogi yra labai svarbus. Yra trys čia dalykai susiję. Ekonominė krizė siaučia daugelį šalių Europos Sąjungoje. Nekilnojamo turto burbulas buvo sudarytas ir daugybė dramų dėl to įvyksta. Tūkstančiai žmonių neturi kur gyventi. Žmonės yra išvaromi tiesiog iš savo būstų, už skolas ir jie neturi teisės kažkur tai įsikurti, kitur neturi netgi teisės į socialinę paramą, socialinį būstą. Štai pavyzdžiui, Ispanijoje labai daug tokių neteisybės atvejų. Ekonominiai aspektai prisideda prie socialinių ir dar plus nepamirškime klimato kaitos. Turėtume vengti šilumos švaistimo, ir skurdžiausiai gyvenantis taipogi turėtų turėti, turėti galimybę apsišildyti energiją. Mes pageidautume, kad pranešime būtų dar labiau ES vaidmuo pabrėžiamas krizės akivaizdoje. Ir taipogi dėlėtų kalbėti apie Europos atsakomybę. Dabar reikia elgtis, kaip būčiau liktai kažkokiam universitete. Uh, Mes juk esame parlamente, reikia bandyti e, problemą detaliai išnagrinėti, e, sprendimus konkrečius pasiūlyti, taipogi reikia stipro, stiprios politinės valios. Mano manimu, šioje srityje reikalinga europinė politika, nes nacionalinės politikos nepakanka čia. Na, o ES neturi politikos socialinio būsto srityje arba bent jau yra nėra suderinta ES lygių. Yra struktūrinė, socialinė, konkurencijos politika, tačiau nacionaliniu lygiu nėra suteikiama e, galimybė valstybėms narėms derinti savo nuostatas e, tarpusavyje dėl socialinių būstų. Labai svarbu yra tai išsakyti. Reikia du dalykus įtvirtinti. ES nėra socialinio būsto priešas. Na, o konkurencija apsisuka prieš pačias valstybės, prieš žmonės. Žmonės yra dabar kaip ir uždaromi į kažkokius tai getus. Reikėtų bandyti maišyti žmonės, planuojant teritorijas. Ta politika neturi nuo tos politikos neturi nukentėti ir taip jau labiausiai dėl kitų priežasčių nukenti, nukenčiantis piliečiai. Na, šiuo klausimu dėl kompromisų gal pernelyg silpna pozicija yra pasirinkta. Reikia sakyti, kad ES turi nuveikti daugiau. Ir nepaisant subsidiarumo principo, man atrodo, kad Europa turi aktyviau veikti šioje srityje. Na ir dar kitas dalykas. Politika turi būti teikianti pagalbą, o ne kišanti pagalius į ratus. Yra prašoma lėšų, programų. Milijonai europiečių šiandien neturi galimybės turėti būsto, tos prigimtinės teisės. Tai kaip tada toliau kalbėti apie sveikatą, apie šeimą, apie socialinės paslaugas, jeigu net būsto nėra? Ačiū. Ačiū, panas Belgiu. Labai norėčiau padėkoti Karimai Dėlį už šią iniciatyvą. Tikrai tai yra tai, ką mes rėmėme per pastarąsias kelias savaitės. Pagrindinė linija, visa motivacija tos iniciatyvos tikrai sulaukia mūsų paramos. O dėl kompromisu mes galime visiškai paremti didžiąją daugumą jų. Bet aš manau, kad yra dar kai kurių elementų, kurie per kompromisus naujai įtraukiami ir todėl kai kurios kompromisus mums būtų sudėtinga paremti. Uh, Manau, kad pranešėja žino, jog šiuo metu mes neremėme HU ir AM kompromisų, trijų kompromisų. Taip pat mums kyla nedidelių problemų dėl keturių kitų kompromisų. D kompromise, pavyzdžiui, mūsų netenkina kritikos lygis, dėl griežtos taupimo politikos. F kompromise paskutinis sakinys dėl konkurencijos politikos, kad nebūtų pakengta e, bendro intereso paslaugoms, mums yra sudėtingas. Į kompromise yra um, citata viduryje uh, sakinio susijusi su stabilumo ir augimo paktu, kuri yra nebaigta likusią kompromiso dalį mes paremtumėm, bet e, dėl tos dalies mums kiltų dar e, galbūt sunkumų, mes dar kalbamės apie tai. Ir galiausiai S kompromisas, mes gan skeptiškai žiūrime į sakinį mobilizuoti privačias santaupas, ką tai reikštų tos sakinys šiuo požiūriu. Uh, man atrodo, gal čia jau nužengta kiek per toli, bet bendrai vertinant, apie 33 kompromisai vis dar lieka, kuriuos mes visiškai remiame. Keturi, kuriuos mes remiame didžią dalimi ir tik tai dėl trijų mums kiltų labai labai rimtų sunkumų. Tai vėlgi norėčiau padėkoti Karimai ne vienu už tai, kad ji tikrai puikiai bendarbiavo, bet ir bendrai, kaip ji parengė visą šį paketą, nes tikrai buvo perimta daug mūsų teksto originale ir e, labai mm, sveikinčiau ją dėl to, kaip buvo dirbama dėl mūsų pakeitimų, kad tikrai buvo realiai stengiamas įtraukti kaip galima labi, daugiau frakcijų į kompromisus. Aišku, yra tam tikrų sričių, kur yra politinių skirtumų, pavyzdžiui, dėl uh, Mm, tam tikrų klausimų, kuriuos sunku išspręsti, bet man atrodo, bendrai vertinant jos pastangos buvo tikrai puikios, sąžiningos ir labai dėkuoju už tai. Jahuka. Kolegė Jaroka, prašau. Thank you very much. I'm extremely sorry. Ačiū, aš labai atsiprašau, kad pavėlavau į posėdį. Irgi norėčiau padėkoti Jums už pranešimą. Tai labai svarbus žingsnis ir kitose komitetuose, ir, ir FEM, ir kitose komitetuose kalbama apie um, griežto taupimo politiką, skurdą, mm, Romų, pavyzdžiui, gyvenviečių griovimą ar atstatymą. Tik, tikrai šis pranešimas svarstomas labai aktualiu momentu, kai socialinio būsto klausimas yra labai svarbus, galvojant apie 80 milijonų pačių neturtingiausių žmonių padėtį tai ir jų skurdo mažinimą. Tad e, labai akcentuočiau, pavyzdžiui, tai, kaip Europos krizės žemėlapis parodė tas vietas, kur gyvena 40, neturtingiausių Europos, 40 milijonų neturtingiausių Europos žmonių. Uh, Ir tikrai mane šokiravo tai, ką pamatėme prieš kelias dienas išvažiuojamo vizito metu mano pačios šalyje. Lankėmės prestižiškiausiame, turtingiausiame mieste, sakykime taip, bet matome, kaip išaugo socialinio būsto poreikis vien dėl to, kad per pastarosius keli, keliarius metus įvyko tiek daug pasikeitimų, tiek daug skurdo, uh, atsirado ir iš tikrųjų per pasrosius porą metų tik du būtai pasiūlyti kaip stalinis būstas mieste, kur 60 tūkstančių gyventojų. Į kiekvieną būtą pretendavo 43 žmonės. Tai štai kokia situacija su tais dviem būtais. Aš labai tikiuosi, kad valstybės narės išgirs jūs ir, ir imsis statybos, pasirūpins to būstu. Iš tikrai šokiruota, šokiruota esu dėl to, kad valstybės narės dar nenori panaudoti to finansavimo, kuris egzistuoja. Ačiū. Aš žinau, kad buvo kreiptasi į APP e dėl kompromisinių pakeitimų norime sužinoti, ar jie pritarė jam, jiems ar ne. Ar šešėlis pranešėjas norėtų pasisakyti? Pono Šogar nėra salėje. Ponas Ori nėra įgaliotas. Pone Ori, norite pabaigti galbūt šį klausimą? Ačiū pirmininkė. Tiesiog norėjau pasakyti, kad šiuo metu dar svarstame šį klausimą. Aš su ponu Šugor dar neturėjau progos apie tai pasikalbėti, jau šiek tiek persimetėme keletų žodžių, bet galutinai nepriemėme bendro susitarimo. Rytoj ryte, ko gero, galėsime jūsų prašymą atsakyti. Ačiū pagal taisyklės, kurios patvirtintos koordinatorių posėdėje praeitą savaitę. Terminas, iki kurio turėjote pateikti kompromisinius e, pakeitimus, jau baigėsi. Kompromisiniai pakeitimai dabar nebegali būti toliau keičiami. Po ketvirtos valandos viskas jau. Tikiuosi, kad e, susiklošius tokiai situacijai bent jau palaikysite pakeitimus. Dabar žodis pranešėjai. Ačiū. Pirmininkė, matau, kad e, visi mūsų komiteto nariai labai susidomėję seka socialinio būsto klausimus. Taigi norėčiau dabar pakviesti APP kolegas rytoj, kaip mano, daugiau kompromisinių pakeitimų patvirtinti. Man labai sudėtinga buvo patenkinti visus. Trūko laiko, trūko viešųjų klausimų, laiko tam. Trūko kartais tiesiog noro diskutuoti tokiu svarbiu ir skubiai spręstinu klausimu. Labai gaila, neturėjau visko, kas man buvo reikalinga, bet nepaisant to norėčiau padėkoti mūsų administraciniai darbuotojai, kurie už viso to stovėjo. Taip pat norėčiau ir savo padėjėjams padėkoti, nes ko gero be jų e, šis pranešimas nebūtų išvysė, išvydęs dienos šviesos. Pirmininkė. Na, man labai e, keista girdėti, kad jums nebuvo sudarytas visos sąlygos pranešimui pabaigti. Jūs turite geriausius komiteto sekretariato darbuotojus, taip pat buvo ir klausimai surenkti skiriame tam laiko tiek, kiek numatyta pagal reglamentą, pagal darbo tvarkos taisyklės. Na, kad ir kaip ten bebūtų, rytoj balsuosime dėl šio dokumento. Birželio mėnesį plenarnio posėdžio metu jį tvirtinsime. Dabar pereikime prie septintojo darbo tvarkės klausimo. Čia pristatysiu žodinių klausimų rinkinį, taip pat ir rezoliucijos projektą. Jūs tikriausiai pamenate, kad komisaras atvyko mums pristatyti komisijos komunikato dėl investicijų augimui ir sanglaudai. Taip pat buvo kalbėta ir apie Europos socialinio fondo lėšų panaudojimą. Koordinatoriai labai ilgai šiuo klausimu diskutavo. Diskutuota buvo dėl to, kaip turėtume sureaguoti, kokią formą į šį komunikatą turėtume sureaguoti. E, Pranešimą savo iniciatyvą buvo nuspręsta renkti ir nuspręsta buvo veikti greitai, jo labiau, kad e, pirmininkaujančiai airiai šis komunikatas svarbus yra. Taigi dabar buvo pasirinktas žodinio klausimo formatas bei rezoliuciją. Dėl žodinio klausimo. Keturis iš viso klausimus teiksime komisijai ir tik komisijai. Klausime, kaip ši iniciatyva dėl socialinių investicijų e, dera su dabar atliekamais darbais. Tai yra ekonominėje pinigų sąjungoje turi būti socialinis aspektas. Toliau klausėme, koks yra ryšys tarp socialinių investicijų pakto bei egzistuojančių mechanizmų ES 2020 strategijai gyvendinti. Taip pat klausėme, komisijos, kaip ji ketina konkrečiai įgyvendinti šią strategiją dėl aktyviosios įtraukties. Na ir taip pat dar klausime komisijos. Štai ko. Komisija kalba apie social impact bones, social investment bones. Kaip komisija konkrečiai įsivaizduoja to įgyvendinimą? Po šio klausimo, į kurį atsakoma žodžiu, e, turėtume dvi rezoliucijas e, išsames parengti. 55 iš viso dalis e, būtų rezoliucijoje. Pirmiausia, būtų pristatomas komisijos komunikato bendrasis požiūris, na, o po to būtų tokie klausimai kaip kova su skurdu ir socialinė skirtimi paliečiami toliau. Būtų tie klausimai į kuriuos mūsų komitetas labai didelį dėmesį skyrė, skyrė e, kova su vaikų skurdu pavyzdžiui. Tai yra taip pat dabar dėl to, kas susijęs su Karimos dėly pranešimu, tai taip pat bus įtrauktas ir benamystės klausimas. E, bendro intereso ir socialinių paslaugų iniciatyva, iniciatyva jaunimo užimtumui didinti, e, užimtumo skatinimo klausimai bus įtraukti, taip pat socialinio verslo e, ir vyrų moterų lygybės klausimai bus įtraukti. Mes pageidausime E, avansinio finansavimo jaunimo garantijų fondui. Tai, tai, būtų, tai tiek būtų bendrais bruožais apie šį tekstą. Dabar pradėsime pakeitimų teikimo ir vėliau patvirtinimo procedūrą. Tikimės, kad birželio mėnesį plenarnio posėdžio metu jau bus svarstama šis klausimas. Norėtume tai padaryti iki ES vadovų tarybos, kurios metu bus priimtas sprendimas dėl ekonominės ir pinigų sąjungos. Manau, kad ir pirmininkaujantį Airiją priims atitinkamą sprendimą kaip tik tuo metu. Ar būtų norinčių pasisakyti šiuo klausimu? Sirkas. Norėčiau pasakyti, kad tai puikia proga. Kalbėti apie mm, kitą Europos vadovo tarybą, birželį. Daug iniciatyvų kaip ir nėra. Mm. jaunimo užimtumo srityje nėra daug iniciatyvų siūloma, tai aš manau, kad būtų dabar puikiai proga mums mm, pateikti savo minčių, savo pasiūlymų uh, Ir manau, kad tikrai, jeigu laiku patvirtintumėm tos pasiūlymus, tai birželio mėnesį galėtumėm plenarnėje sesijoje kalbėti vis tiek apie ekonominę ir monetarinę sąjungą kalbėsime, tai būtų labai gerai derinti tas iniciatyvas ir parlamentas tuomet turėtų galimybę labai aiškiai išsakyti savo poziciją, tai būtų labai efektyvus darbo sudėliojimas, nes jeigu nieko nepadarytumėm, tai būtų skandalas. Yes, uh, thank you. I, I'm... Aš kalbu Filip Debaker vardu. Jis atsiprašo, kad negali dalyvauti posėdėje. Uh, bet dabar jis dalyvauja Ekon trilogo komitete ir todėl negali būti čia. Jis paprašė padėkoti e, pranešėjai už tikrai subalansuotą rezoliuciją. Panas Debaker galvoja, kad geriausia apsauga nuo skurdo yra, aišku, turėti nuosavą būstą ir turėti darbą. Tai labai svarbu, kad būtų aktyvuoti visi, kas gali būti visos grupės e, įtrauktos į aktyvę darbo rinką. Taigi jis pasisako už visas priemonės, e, kad būtų kuriamos darbo vietos, kad būtų mm, savarankiškas darbas skatinamas, kad būtų geresnės finansavimo galimybės MVI sukūriamos. Taip pat mums reikia socialinės sistemos, kurie apsaugotų visus, kurių um, darbas e, yra menkai garantuotas, men, menkai socialinių garantijų turintis, taigi reikia uh, pasirūpinti to, pavyzdžiui, kur yra valstybės narės su mažes, mažiau efektyvė sistema, gal būtų netokios konkurencingos. Tai, ponas Debakar tikrai um, sveikina komisijos dėmesį į socialinių išlaidų efektyvumą ir uh, veiksmingumą ir taip pat sako, kad išlaidos e, socialiniai politikai neturėtų apsiriboti socialiniu sektoriumi. Ir čia geras sustiprinto bendarbiavimo pavyzdys tarp viešo ir, valstybė, e, viešo ir privataus sektoriaus galėtų būti e, būtent per privačias ir viešo sektoriaus iniciatyvas. Reikėtų žengti tas rytimi, kryptimi ir ponas Debaker galvoja, kad reikėtų galbūt nedaug pakeitimų padaryti, bet uh, Jis pabrėžia, kad mūsų frakcija negalės paremti uh, tos nuostos dėl, dėl visuotinės svarbos paslaugų mm, kokybės, kur kalbama. Jis galvoja, kad per atimiausią savaitę dar reikėtų padirbti šio klausimu. Ir panas Debaker tokias pastabas išsakė, aš dar norėčiau savo ruoštų pridurti tokią pastabą, kad manau, kad reikėtų siekti socialinių investicijų paketo uh, kad, kuriame būtų priemonės numatytos kovai su benamyste ir e, kitais laus, kiti klausimai būtų labai svarbus, ką ponė Dėliai savo pranešime studėjo, pavyzdžiui, dėl e, būsto energijos vartojimo efektyvumo aspektų, e, pavyzdžiui, kad neturtingesni namų ūkiai turėtų daugiau. Mm, gai, e, pajamų, sutaupytų daugiau pajamų, jeigu jų būstai energiją vartotų efektyviau. Taigi tuomet jų pajamos kaip ir santykinai išauktų ir tai irgi paskatintų ekonomiką. Ačiū. Dėkoju. Ar yra daugiau norčių kalbėti kolegų šiuo klausimu? Prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau paremti taip pat šią iniciatyvą. Manau, kad socialinis klausimas yra mūsų piliečiams labai svarbus. E, dabar vykdoma politika netitinka socialinių, kla, socialinių visų reikmių. Tad manau, kad laikas apie tai vėl diskutuoti. Būtina E, numatyti anticiklinę politiką, nesilaikyti nuolatos griežto taupimo politikos, kuri ne, kurios nauda yra tik užburto rato susidarimas. Manyčiau, kad socialinis aspektas yra svarbiausias, turbūt visų mūsų politikų dalis. Tad aš tikrai remiu šį dokumentą. Dėkui. Pirmininkė, ačiū. Ar yra dar kolegų norinčių pasisakyti? Regisi ne. Ponas Kostelio, Europos komisijos atstovas, žodis jam, prašau. Thank you very much. Um, very, or as you'd expect, very little to say because. Uh... Dėkoju. Na, aš netau, ką turiu pridurti. Nes komunikacija kaip ir yra viskas pasakyta ir komisija galės išaiškinti svarbiausius aspektus. Tik tai gal dėl trečio klausimo norėčiau trumpai pakomentuoti. Čia daroma prielaida, kad komisija ketina parengti išsamų kelio veik, e, gairio planą dėl aktyvaus įtraukimo į darbo rinką. Mes žiūrime į įvairius rodiklius, įvairias strategijas svarstome, tačiau tokia prielaida gal ne visiškai tiksli, gal reikėtų šiek tiek formuoti pakeisti, nes na, neina kalba kol kas apie kelio gairių planą. Euh, bien, alors. Ačiū už pasisakymus. Suprantu uh, Europos komisijos siunčiamą signalą, tačiau Europos parlamentas uh, socialiniam lygmeniui skiria didžiulį vaidmenį. Svarbu, kad valstybės narės pačios e, numatytų savo nacionalinius užimtumo planus ir kad tą socialinį aspektą į tuos planus įtrauktų. E, aš manau, kad Europos parlamentas ir toliau nuolatos pabrėžiau būtina palaikyti geresnę pusiausvyrą, e, užtikrindama įvairių politikų įgyvendinimą, kad nacionaliniai parlamentai ir komisija ir, ir mūsų parlamentas turėtų galimybę tarti savo žodį šiais klausimais. E, Mes nagrinėsime dar pakeitimus, juos reikia pateikti iki balandžio 26 dienos, kitaip tariant, iki savaitės pabaigos. E, tik angliškai jie bus priimami, kadangi laiko trūksta. Nagrinėsime žodinį klausimą. Gegužės 7 dieną ir pakeitimus priimsime iš karto po to, kad galėtume birželio mėnesį pateikti dokumentą plenariniai sesijai. Na, o dėl rezoliucijos siūlymų pakeitimus nagrinėsime gegužės 7 dieną. Ir iki gegužės 28-29 dienos turėsime laiko Ir paskui plenarinėme posėdėje rezoliucija bus patvirtina kartu su žodiniu pakeitimu. Tai štai, šį klausimą darbo atveikės nagrinėti baigėme. Ir dabar periname prie aštuntojo darbo tvarkės klausimo. Tai yra keitimasis nuomonėmis su pagrindinė pranešėja dėl 2014 metų biudžeto projekto An Jensen dėl 2014 metų biudžeto prioriteto. E, Gerbiamo kolegė, jūs esate pranešėja renginti ES bendrą biudžetą 2014 metams. Kaip žinia, ponas Ori yra mūsų kolega atsakingas už šio klausimo kūravimą. Ilgiau nebegaiždama suteikiu Jums žodį, gerbiama kolegija, kad galėtumėt mums papasakoti, kaip vyksta ta biudžeto didžioji saga, kaip pagrindiniai pranešėjai matyti šis 14 metų biudžetas. Žodis Jums. Uh, yes, uh, we'll have... Ačiū, turėsime to tikėtis. Bet mes savame dėl gairių kovo Strasbūro sesijoje ir ten buvo pasakyta, kad pradedame sudėtingoje situacijoje, neturime e, finansinio plano, programos diskusijos vos tik prasidėjusios yra, neturime teisinio pagrindo biudžeto eilutėms, čia irgi reikia dar kad būtų mm, užbaigta bent 17 teisė kūrinių paketų. Tai situacija labai sudėtinga dėryboms pradėti dėl metinio biudžeto. Aišku, yra ta neišspręsta mm, problema dėl asignavimų mokėjimams. Iš parlamento pusės tai neišspręsta ir tai mes norėtumėm, kad 2014 metais nebūtų likę daug neapmokėtų sąskaitų iš 2013 metų ar dar net ankstesnių. Taigi labai daug yra klausimų diskusijoms susijusių su metiniu biudžetu. Komisija pasiūlė preliminarų tokį planą iš valstybių vadovų dėl daugiametės finansinės programos. Jūs čia matote, kiek tai atspindi jūsų tikslus, Šis komitetas domisi tam tikromis programomis, aišku, socialinis fondas, įvairios kitos socialinės ryties programos mums yra labai svarbios. Prieš keliarius metus buvau biudžeto pranešėję šiam komitetui, taigi aš turėjau irgi jau galimybės dirbti su tomis programomis, susipažinti su jomis, tai aišku, nu, norėtume, kad tos programos būtų tinkamai tęsiamos, bet Kitaip sunku, aišku, vertinti, kokia yra ta situacija. Mes dirbam šiek tiek aklomis. Ir tiesiog norėčiau išgirsti jūsų nuomonę, ką jūs galvojate apie biudžetą. Turiu šiek tiek praktinės informacijos, tai yra, kad komisija turėtų pateikti pasiūlymą dėl 2014 metų biudžeto galbūt iki gegužės pabaigos, bent jau taip jie sako, tai mes mm, sakome, kad savo pasiūlymą dėl daugiametės finansinės programos jie panaudotų kaip išeities tašką biudžetui. Is... Komisija tada jie pasakė, kad mm, jie pastebėjo, kad valstybių vadovai jau yra prieėmę tam tikrų sprendimų, tai į tai turėtų atsižvelgti, bet aišku, mes nežinome. Ar tikslai, pažiūrėjau, sėtini su socialiniu fondu, dėl ko jūs labai kovojate, šis komitetas dėl ko labai kovojo, ar tie tikslai bus atspindėti, gyvendinti. O juk dėl to jūs ir deratės teisė kūrinėse paketuose Per gegužės pabaigoje turėtumėm turėti pasiūlymą ir mm, vėliausiai gegužę turėtumėm iš jūsų gauti visas mintis, pasiūlymus, ką jūs norėtumėt pasakyti dėl bandomųjų um, programų ir parengiamųjų veiksmų, nes mm, mes tikimės, kad vis dar bus galimybė išbandyti naujas idėjas ir nauja finansinėje uh, daugiametėje programoje, bent jau to mes siekiame, kovojame už tai ir turėtumėm tai perteikti komisijai, kad po to jie galėtų išsakyti savo poziciją dėl tų idėjų, bet žinote, tos dešimt eilučių kuriomis turite pasakyti, ką jūs norite, kas turėtų būti tie bandomieji projektai ir parengėmieji veiksmai ir tada komisija spręstų, ar tai įmanoma įgyveninti, ar jau kažkurios rytis yra apimamos dabar veikiančių programų. Tai būtų tokie pagrindiniai dalykai, kas dabar yra svarstoma. Lauksiu pono Ori ir kitų kolegų minčių, o paskui tariu, dar turėsiu sugrįžti vėliau. Uh, pas jūs e, vėlesnėme šio proceso etape, e, kad tinkamai procedūras išlaikytumėm. Žodžiu, turėsime užtikrinti tikrai gerą tą sąveiką tarp specializuotų komitetų ir už biudžetą atsakingo e, komiteto, kad iš tikrųjų viskas būtų padaryta tinkamai. Thank you. Dėkoju. Sutiksiu žodį ponui Orijo, paskui tai, jeigu dar deninam. Ponas Sorį, dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū už pateiktą informaciją, ponė Jansen. Pritariu jai dėl to, kad situacija yra iš tikrųjų pakankamai komplikuota. Informacijos turime nedaug tokios, kuri, dėl kurios esame tikri, kur yra patikima. Netgi tai, kas mums atrodo sutarta tarybos ir parlamento reglamente nėra visiškai užtikrinti dalykai. Yra kalbama apie lankstumo nuostatą. Tačiau ką tai reiškia lankstumo nuostata šiame 2014 metų biudžeto projekte? Mano supratimu, jeigu atsiras tokia lankstumo nuostata, ji turės įtakos sąsajoms 2000, tarp 2014 metų biudžeto ir daugiametės finansinės programos. Atsiras galbūt daugiau veiksmų laisvės. Matysime, kas iš to viso išeis. Kągi galime daryti dabar? Ogi galime mm, sudaryti savo prioritetų sąrašą kuriuos norėtume matyti įtrauktus į 2014 metų biudžetą. Užimtumo komitetas yra ne vienintelis, kuris mano, jog busimajam biudžeto laikotarpiu svarbiausi dalykai yra užimtumo didinimas ir gerbuvio pagerinimas – ne tik pasitelkia strategiją ES 2020. ES ateičiai svarbiausia yra ekonomikos augimas. Tad būtina kurti papildomas darbo vietas. Būtina remti visas iniciatyvas, kurios yra kūrenčios darbo vietas. Norėtume sužinoti skaičius susijusius su struktūriniais fondais. Reikėtų juos, jų lėšas naudoti tikslingiau kad būtų galima skatinti ekonomikos augimą, nes naujų darbo vietų e, sukurti nepavyks, jeigu ekonomikos augimo nebus. Tačiau kol kas situacija susijusių darbų vietų kūrimų yra ne pati geriausia. Norėtume matyti, kad yra aktyviai įgyvendinamos uh, programos, kurių tikslas skatinti darbo vietų kūrimą. Taip pat norėtume padėti asmenims, kurie neturi darbo, padėti grįžti į darbo rinką. Taip pat turime ir kitą problemą. Vis daugiau laiko bedarbiai būna be darbo, o kuo ilgiau tokie asmenys nedirba, tuo sunkiau jums paskui vėl grįžti į darbo rinką. Nes ir psichologiškai, ir kvalifikacijos, ir žinių požiūrių tai tampa žymiai sunkiau. Vadinamieji ilgalaikiai bedarbiai turi iš tikrųjų vis daugiau sunkumų sėkmingai grįžti į darbo rinką. Ir čia turime dėti ypatingas pastangas, kad jiems padėtume. Žinome, kad dabar vyksta reforma. Tiesiog ta reforma rengiama yra būtina. Suteikti galimybės yra būtina padėti žmonėms susirasti pirmąjį darbą. Tam būtina remti kvalifikacijos kelimo ir mokymo veiksmus. Nes be ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo taip pat yra būtina ir sudaryti sąlygas žmonėms įsidarbinti, nes vis daugiau atsiranda struktūrinių nesklandumų. Žmonės darbo ieško, bet jo neranda. Tačiau taip pat yra darbdavių, kurie ieško darbuotojų ir jų neranda. Ir manyčiau, kad švietimo, mokymo, mokymus visą gyvenimo būdu galima padėti ir vieniems, ir kitiems. 2014 metų biudžete mums šitoms, vis, šitiems visiems dalykams įgyveninti reikės lėšų. Mes taip pat turim pasiūsti simbolinį signalą – kuris nėra vien simbolinis, jis yra ir praktikoje naudingas dalykas. Prisitaikymo prie globalizacijos fondo lėšų panaudojimas. Kažkada buvo iškilęs klausimas, ar nereikėtų to fondo apskritai atsisakyti. Mes norėtume, kad mokėjimų, asignavimai mokėjimams būtų tinkamai mokami tą fondą, kad jo būtų galima naudotis. Norėčiau priminti, kad daugybę metų girdėjome kritiką, neva lėšų trūksta pris, fonde prisitaikymo prie globalizacijos, tačiau tos lėšos net nebūna visiškai panaudojamos. Be abejo, seniau situacija buvo kitokia, tačiau dabar asignavinimų mokėjimams dar yra. Ir matome, kad yra vis daugiau prašančių galimybių pasinaudoti to fondo lėšomis. Būtent todėl mums reikalinga yra tinkama biudžeto eilutė. Mums taip pat reikia numatyti tikslę sumas asignavams įsipareigoms ir asignavams mokėjimams. Dėl šio pranešimo dar nebuvo balsuota, tačiau po keleto dienų balsuosime dėl Europos pagalbos fondo labiausiai nepasiturintiems. Šiandien dauguma Europos parlamento narių remia savanorišką dalyvavimą šio pagalbos fondo veikloje. Ieškome reikiamo sprendimo kuris būtų priimtinas valstybėms narėms ir kuris būtų padėtų užtikrinti reikiamus resursus šitam fondui, kur tikslas padėti mažiausiai pasiturintiesiems. Na, nebenorėčiau užimti daugiau jūsų laiko, tiesiog noriu pasakyti, kad šiam pagalbos fondui būtina rasti lėšų. Delegacijos atskiros atsiuntė savo pastabas ir pamastymus apie tai, jog būtina ieškoti lėšų šiam fondui. Po keletų dienų turėsime jau suformulavę savo poziciją. Dar prieš prasidedant mūsų galiojimams, net ankstesnės kadencijos metu mes daug diskutavome apie iniciatyvą, kurią buvo iškėlęs IMKO komitetas. Tai yra verslumo ūkdymas – E, mikro įmonių kūrimas ir buvo taip pat kalbama apie pagalbą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Nes tai ir yra tos įmonės, kurios sukuria daugiausia darbo vietų - mikro įmonės ir mažos bei vidutinės įmonės ir socialinio verslo įmonės. Jos sukuria daugiausia darbo vietų, joms reikia labiausiai paramos ir subsidijų. Šios subsidijos turi atsirasti 2014 metų biudžete. Valstybių narių be abejo sryčiai priklauso priim, sprendimų priimimas šioje srityje. Turime padėti valstybėms narėms, kad visos jos žengtų tą pačią kryptim. Europos parlamentas be kita ko turi kompetenciją rūpintis sveikatos ir saugos darbe klausimais. Tai yra tos rytis, kur Europos parlamentas irgi turi veikti ir iš tikrųjų labai svarbu turėti reikiamus išteklius, kad būtų galima užtikrinti darbuotojams aukštą apsaugos lygį. Nereikėtų, kad šioje krizės pabaigoje darbo vietų saugumas būtų mažesnis. negu jis buvo prieš krizę. Tai štai, tiek norėjau pasakyti. Vykstant pirmajam pasikeitimui nuomonėmis. Matau, kad mūsų užimtumo komitetas daugmaž pritarė šioms idėjoms. Dėkoju. Merci, je vais donner la parole. Ačiū. Dabar žodį suteiksiu Frederikui Dardenui. Tačiau prieš tai dar norėjau kai ką pasakyti poniai Jansen dėl pagalbos skurdžiausiai gyvenantiems asmenims. Pono Ori, pozicija yra jo asmeninė pozicija. E, mūsų komitetas kol kas dar nėra savo pozicijos patvirtinęs, nes balsuosime gegužės 7 dieną. Šiuo klausimu nei komitete, nei frakcijų tarpė dar nėra susitarta. Federik Berdeno, paskui, pono, Berdeno, paskui uh, kitas parlamentaras. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju pirmiausia pranešėjai už tai, kad jie atvyko į mūsų komitetą tam, kad pateiktų informacijos apie darbus biudžeto komitete. Labai naudinga ir įdomu šią informaciją išgirsti čia. Aš dėl trijų dalykų noriu pasisakyti. Pirmiausia, Taip, situacija labai pažeidžiama yra mažai žinome dėl 2013 metų e, mokėjimų įsipareigavimų pakoregavimo. Toliau neaišku vėlgi, ar daugiametė finansinė programa bus patvirtinta ar ne, e, kokios finansinės ribos tam bus nustatytos, dar labai daug neatsakytų klausimų yra. Be jokios abejonės visa tai turės poveikio 14 metų biudžetui, apie kurį čia kalbame ir apie kurį turime kalbėti. Jūsų klausydamas, kai jūs kalbate apie fondą, susidarau įspūdį, kad jūs kalbate atsargiai, galbūt net šiek tiek pesimistiškai. Sakote, kad ar reikia toliau tai tęsti, ar reikia tikslų siekti, aš nežinau. Ar jūs turite kažkokiu tai abejonių dėl šio fondo išlikimo ateityje? Na, bent jau mums atrodo tai svarbu, mes buvome susidarę įspūdį, kad šis fondas ir toliau išliks, nepaisant to, kad nustatytos skirtos sumos nėra pakankamos. Kitas, kita mano pastaba dėl uh, laiko kalendoriaus. Uh, koks būtų geriausias metas, uh, dėl visų šių nežinomųjų dar nėra aišku. Pono Ori pranešime visus savo būkštavimus išsakysime, tačiau be jokios abejonės turėtume turėti e, progos e, pakoreguoti e, pataisyti informaciją, kai tik tai gausime naujos informacijos, dar nežinomos informacijos. Dabar, jeigu nebus finansinės daugiametės programos, tai tada bus remiamasi 13 metų ribomis, ar ne? Tai dabar mums, mūsų rūpimų klausimų lėšos bus didesnės, mažesnės, daugiau, mažiau jų bus. Kaip bus lyginant su tais scenarijais pagal patvirtinimą daugiametės programos ar be jos. Dabar kaip bus daugiametės programos patvirtintos, jeigu nebus daugiamečio finansavimo projekto. Kaip tada paraiškas teikiančios institucijos subjektai e, turės elgtis? Na ir dabar dar kitas dalykas. Ponas Ori kalbėjo apie klausimus, į kuriuos dėlėtų atkreipti dėmesį. Jo projekte pranešimo jau e, yra. Tai išsakyta mes dar juos norėtume labiau sustiprinti e, jaunimo nedarbo klausimais ypatingai. Reikėtų jaunimo e, garantijų fondui skirti pakankamą finansavimą nuo pat daugiametės finansinės programos pradžios. Pristatymo prie globalizacijos padarinių fondas taipogi yra peržiūrimas, nereikėtų to pamiršti. Mm, taip pat dėrėtų sustiprinti ne tik tai šį aspektą, bet ir e, fondo skurdžiausiai gyvenantiems bendrijos asmenims aspektą. Tai štai, ką norėtume atkreipti dėmesį savo pakeitimuose, kuriuos pasiūlysime dar. Ačiū. Pirmininkė. Ačiū dabar Filbiniu. Ačiū. Visų pirma, noriu pasakyti, kad mano pasisakymas e, orientuosis į prioritetą prioritetus. Kolega kalbėjo apie daugelį nežinomųjų dėl daugiametės finansinės programos. Na, ne visiškai gal visą techninę pusę išmanau viso biudžeto sudarimo. Tai aš tiesiog sutelksiu dėmesį į prioritetus. Ir didžia dalimi pritarčiau pono Ry prioritetų sąraš, prioritetų sąrašui, bet dar didesnį dėmesį skirčiau augimui ir toms rytim, kur galime sukurti pridėtinės vertės ir užtikrinti, kad ekonomika vėl veiktų. Čia didžiausia dalis, mano manimo, būtų susijęta su įdarbinamumu darbo lygiu, pažiūrėjau, jaunimo įdarbinimo iniciatyvos. Uh, turėtų būti siejamos su, su įdarbinamumu. Aišku, nebūtinai turi būti tai siejama su darbo vieta iškart, bet su būtent įdarbinamumu reikėtų sieti. Aš sutinku su abiem kalbėtojas, kad mūsų komitetui tai svarbiausia, kad e, kaip galima anksčiau tos iniciatyvos būtų pradėtos, kad nesidėtumėm sudėję rankų. Taip pat turime didžiulį dėmesį skirti profesiniam lavinimui. Aš siečiau tai su žūp paketu, kur aš pavyzdžiui pateikiau pasiūlymų dėl užimtumo kaimo vietovėse ir mokymų taip pat, kad reikėtų įgūdžių paketus suformuoti ir galvoti apie, pavyzdžiui, kažkokias tai stažuotės kaimo vietose, panašius dalykus. Ir čia reikėtų tai sėti su socialinių investicijų pinigais ir uh, regioniniais pinigais. Reikėtų sieti tokio e, mokymo ir pra, profesinio rengimo, kad žmonės būtų kad žmonių įdarbinamumas stiprėtų, kad lengviau būtų juos įdarbinti, verslumui taip pat didelis dėmesys turėtų būti skirtas. Uh, ne vien tik tai, kad žmonės galėtų konkuruoti tam, į tą patį darbo vietų skaičių, bet reikėtų taip pat galvoti ir apie žmonių įgūdžių lavinimą sukurti tas darbo vietas. Aš mm, taip pat galvoju, kad turime pasirūpinti, kad nebūtų techninių problemų. Dėl to, kad būtų galima paremti tokius projektus, kaip, kad, pavyzdžiui, pas mus Birmingėme, kur yra gyvenamas, kur mm, remiamas būstas ir ypač socialinis būstas, ir tai siejama su energijos vartojimo efektyvumo priemonėmis, nes manau, kad tai ir sukuria tiesiogiai darbo vietų, bet taip pat ir padidina šeimų mm, pajėgumus, padidina jų disponuojamas lėšas, kad po to jie galėtų daugiau lėšų skirti kitom reikmėm, mažiau mokėti už energiją. Tai manau, kad tokius dalykus reikėtų sėti, nepamiršti jų ir dabartinėse programuose gal būtų galima paieškoti tam tikrų galimybių, galvojant apie kitus metus ir po to jau, kai įsigalios nauja daugiametė finansinė programa, irgi reikėtų pasirūpinti, kad tokios vertingos programos, ar tai per projektinės obligacijas, socialinių investicijų obligacijas, ar per tiesioginę paramą, galėtų padėti valstybėms narėms įgyvendinti savo priemonės, skatinant savo ekonomikos atsigavimą, ypač tose sritise, kur yra įstrigimo. Ir, ir su verslu daug bendravau pastarosiomis savaitėmis, klausinėjau jų apie Europos pinigų panaudojimą ir tikrai daug atsakymų gavau, kur sakoma buvo, kad per pastarosius dešimt metų darosi vis sudėtingiau, vis daugiau yra biurokratijos, norint gauti lėšų iš tų fondų. Tai jeigu mes prikūrėme daugiau biurokratijos, jeigu mes apsunkiname galimybės gauti finansavimą iš tų fondų, tai galbūt ir aišku, kodėl kai kur yra tokių problemų, trūksta tų išlaidų ir jeigu mes norime, kad privatus sektorius, verslas uh, turėtų galimybę panaudoti tas lėšas ir sukurti daugiau darbo vietų, paskatinti ekonomikos augimą, tai gal visų pirma reikia galvoti apie tai, kiek biurokratiškos yra visos procedūros, kai norime tas pinigus gauti iš tų fondų. Euh, Poniai, pranešėjai dabar žodis. Jūs išgirdote, kas buvo, išklausėte, kas buvo išsakyta. Taigi, manome, matote, kad uh, neegzistuojančios nuomonės išrandamos, išrandamos neegzistuojančios situacijos. Ponas Ori. Taip, dar norėčiau porą elementų išsakyti, kurių pritrūko mano pristatymė. Taip, trumpai kalbėsiu. Pirmiausia, tai taip, pirmininkė, jūs teisi. Aš pats sakiau, kad šiuo metu kalbame apie kompromisą dėl Europos pagalbos labiausiai skurtantiems asmenims fondo. Tačiau dab, viena yra aišku, kad dabar turima suma nėra pakankama. Kalba eina dabar apie, tą, apie minimales lėšas. 3,5 milijardai ped yra skiriama. Mes suprantame, kad mūsų veiksmų laisvė, laisvė bus sumažinta, būtent todėl ir kalbame apie tą minimalę ribą. Na ir dar vienas nežinomas e, dalykas dėl programavimo programos, dėl daugiametės finansinės programos, kaip bus. Kiekvienais metais siekiama yra tas pačias sumas išleisti, bet galbūt dėrėtų viską pasverti kasmet ir reikėtų tai aptarti. Pirmininkė, matote, kad užimtumo ir socialinių reikalų, reikalų komitete EPP e frakcijos nariai tiesiog e, didžiulę įtaką daro. Pavyzdžiui, vien tik tai pažiūrėsime, jeigu kalbėjimo laiką. Ačiū. Man atrodo, mes visi sutarėme, kad esame keistoje situacijoje. Taip. Ir aišku, šis komitetas turi mm, didelę įtaką tiems teisėkuriniams paketams, dėl kurių deratės. Uh, Manau, kad svarbiausia yra, kad viskas judėtų. Ir aš labai tikiuosi, kad būtent jūsų srityje tikrai judės tie reikalai prieki, nes uh, valstybių vadovai pasakė, kad reikia kažką padaryti dėl jaunimo um, nedarbo. Taigi yra tokia viena sritis, kur yra kažkas pasiūlyta pozityvaus. Ir tai taip pat yra ir. Uh, aiški 2014 metų biudžeto antraštė, kova su jaunimo nedarbu, taigi labai svarbu, kad daug pastangų būtų įdėta 2014 metų biudžetą. Jūs teisingai reikalaujate, kad būtent dabar tai būtų daroma, jūs teisingai sakote, kad dabar reikia stiprių sprendimų, Tai turėtų būti akivaizdu visiems ir, man atrodo, turėtų būti lengva argumentuoti, kodėl to reikia dabar. Dabar kas bus, jeigu neturėsime daugiametės finansinės programos? Aišku, na, reikėtų tikėtis, kad turėsime juridinį pagrindą mm, įvairioms biudžeto dalims. Nes tuomet tik tai liktų klausimas, kad turime skirtingas maksimalias sumas ir tiesiog reikės kalbėti apie tas skirtingas maksimalias sumas. Bet 2014 metais nėra tas skirtumas toks didelis, tai nėra pasaulio pabaiga, bet vis tik tai būtų gerai, aišku, rasti sprendimą. Mm, taigi tikėkime, kad e, pasiseks, nors aišku, ne visuomet lengva su visais kalbėtis, bet e, siekime, dirbkime visi kartu. Gal šiek tiek pesimistiškai tai atrodo, bet vis tik tai sprendimas turėtų būti įmanomas. Galbūt netoks sprendimas, kokio parlamentas labai norėtų, bet aš tikiuosi, kad priekėsime prie kiek įmanoma priimtinesnio mums sprendimo, kur lygis bus panašesnis į to, kam komisija siūlė, tai aišku, turėsime daugiau lankstumo ir galėsime geriau panaudoti pinigus. Taigi, Manau, kad tai yra svarbiausias klausimas ir manau, kad visi labai geras mintis pateikėte dėl to, kokie prioritetai turi būti. Tikrai tie mm, klausimai yra labai svarbus. Aš tiesą pamiršau paminėti agentūras, o tai yra sritis, kur, aš žinau, komitetui rūpi bent keturios agentūros. Jūs apie tai kalbėjote ir aišku, čia ir vėl, ir vėl matome, kad, e, kad ką taryba daro ir, ir mes turime siekti, aišku, kad tos agentūros gautų tiek, kiek joms reikia. Ir ypač dėl jaunimo nedarbo, dėl švietimo, sveikatos, saugos, aišku, tos agentūros turi ypatingą vaidmenį ir jos turi tą savo vaidmenį įgyvendinti ir, ir šioje situacijoje. Na, bet žiūrėkime, kaip bus išspręsta ta sudėtinga mm, situacija. Aišku, bus biudžeto pasiūlymas iš komisijos ir po to pagal jį mes dirbsime toliau. Ačiū. E, Dėkuoju, gerbiami kolegos. Laukiame jūsų e, siūlymų pranešimų, nekantriausiai. Biudžeto komitetas taip pat didelės viltis deda į jūs mm, užimtumo komitetas savo nuomonę išdėstė labai ryštingai ir mums reikia, kad biudžeto komitete mūsų žodžių, žodžiai būtų išgirsti ir suprasti teisingai. Tad didelės sėkmės jums pristatant sen, ten savo pranešimą. 14 metų biudžetas atrodo šiek tiek surrealistinis, turint omenyje 13 metų biudžetą ir finansinę perspektyvą. Tačiau žinome, kad parlamentarų kūrybingumas kartais padeda išspręsti ir kebliausius uždavinius. Dėkoju. O dabar pereiname prie pono Oriai pranešimo projekto dėl trilogo įgaliojimų 2014 metų biudžetui. Ir dabar, išnagrinėjus e, ponios Anjensen klausimą, logiškai prieėmė prie kolegos pranešimo. Prašom, žodis jums. Nous, nous, nous sommes au point 18 de l'ordre du. 18 darbo tvarkės punktas. Most abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy abban a... Atrodo, kad man pasisekė šiandien. Nebeturiu nieko net ir pasakyti. Viskas, ką jau pasakiau dalyvaujant poniai Jansen, puikiai apibendrina ir 18-ąjį darbo tvarkės punktą. Jeigu pirmininkė pagidauja, tai galiu pakartoti tai, ką jau sakiau, bet tiesiog norėčiau priminti, jog šis nuomonės projektas, dėl kurio pirmą kartą nuomonėmis keičiamės nebuvo iki galo aptartas, kalbėdamas ką tik tai nepakankamai pabrėžiau jaunimo užimtumo iniciatyvą. Nepakankamai išryškinau tai, kad dar neaišku, kaip bus finansuojamas Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas. Neaišku, ar iš Europos socialinio fondo lėšos bus skiriamos ar iš kitų šaltinių. Kol kas bent jau man tai nėra iki galo aišku. Pirmininkė, jūs buvote Osle taipogi, kai šis klausimas buvo užduotas atsakingajam už šią sritį komisarui. Komisaras tik tai paskėščiojo rankomis ir pasakė, kad jis taip pat nežino. Na dabar dėl įgaliojimų trišaliam dialogui. Tai be jokios abejonės pageidaučiau sulaukti kolegų paramos ir tikiuosi, kad ir toliau mūsų pageidaujama linkme vystysis trišalis dialogas. Ponas Dardenas, po to ponas Benjon. Kaip kad ponas Ori ką tik tai sakė, e, prioritetai buvo išsakyti jau, ponas Ori nieko neturi pridurti, tai aš irgi nieko nepridursiu dėl prioritetų. Pasakysiu tik tai, kad e, siekiant konstruktyvaus bendradarbiavimo ir papildyti šį pranešimo projektą, pateikėme keletą pakeitimų. Ačiū. Pirmininkė, na atrodo, kad nieko daugiau šiandien ir nesužinosime, ponas Benjel. Aš taip pat labai trumpai. Remiu ypač trečią dalį, kur kalbama apie pagalbą jaunimui, apie jaunimo užimtumo skatinimą. Ketvirtoje dalyje remiu nuostatas susijusias su profesiniu mokymu ir septintąją dalį remiu, kur kalbama apie mažų vidutinių įmonių remimą ir jų galimybę gauti finansavimą. Taip pat pasiūliau keletą papildomų dalykų, pateikdamas pakeitimus. E, mes taip pat paminėjome ten ir socialinio būsto privalumus ir būtinybę. Ir manau, kad nuomonė yra gerai parengta ir iš tikrųjų nėra nieko tokio, kam turėtume iš esmės nepritarti. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Puiku. Nemanau, kad ponas Ori dar norėtų kalbėti. Taip, ne? Regis ne. Tad pakeitimų teikimo laikas yra e, gegužės 17 diena 12 valanda, o paskui gegužės 19 nagrinėsime pakeitimus, tai aišku, bus galimybė visiems juos gauti savo kalbą. Birželio 20 dieną balsuosime komitete, bet nežinome, kada ponia Jensen pateiks savo pranešimo projektą. Na, situacija tokia įdomi. Mes numatome pakeitimų teikimo laiką nuomonėms dėl pranešimo, kurio pateikimo patys dar nežinom laiko. Tad susitarėme dėl šių datų su sąlyga, kad pranešimo projektas tuo metu jau bus parengtas. Jeigu gegužės 17 dieną nuomonės projektas dar nebus pateiktas, ponios Jensen, tai aš manau, kad tuo met man teks leisti tam tikrą lankstumą pritaikyti. Kol kas datos tokios, kaip sutarėm, e, o jeigu reiks, tai prisitaikysime prie to, kaip darbas vyks biudžeto komitete. O dabar dešimtasis darbo tvarkis klausimas. E, Europos Sąjungos fondas e, skirtas pagalbai labiausiai skrustantiems asmenims. Žodis pranešėjai, kad jį galėtų pristatyti mums kokie galėtų būti kompromiso pakeitimai e, pateikti jos pranešimui. Tai yra pranešimas, kurią mes gavome daug nuomonių. Biudžeto e, regi, agri, kult, fam, kont komitetai pateikė savo nuomonę. E, pranešėja sulaukė irgi labai daug pakeitimų. 517 toks buvo jų skaičius ir ji jų pagrindų parengė 34 kompromisinius pakeitimus. Žodis jai pristatyti šiems pakeitimams. Much, all... Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau nuoširdžiai padėkoti šešėliniams pranešėjams, su kuriais aš dirbau dėl šio pranešimo. Noriu padėkoti visam personalui ir savo dar, personalui ir frakcijų darbuotojams, kurie tikrai labai kruopšiai dirbo dėl šio pranešimo. Turime 517 pakeitimų, kaip pirmininkė sakė, o darbo turime labai mažai. Jau yra 34 kompromisai sukristalizuoti. Tai Tai dabar pagrindinius klausimus tik aptarsiu, ką mes esame išanalizavę, kokie yra mūsų diskusijų rezultatai. Dabar dėl tikslinės grupės. Šiam fondui buvo nemažai pakeitimų, kur buvo siūloma išplėsti šią tikslinę grupę, tačiau kai mes panalizavome, uh, tuos pakeitimus ir atsižvelgia į tai, kad biudžetas yra ribotas, tai du, tie 2,5 milijardo eurų septyniems metams, kaip dabar siūloma, reikia mažinti, labai yra išaugęs skurdas visoje Europos Sąjungoje nuo krizės pradžios. E, žinome, kiek dabar daug žmonių, kurie gauna pagalbą iš maisto bankų ir taip toliau. Ir mano šalyje, pažiūrėjau, Airijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Portugalijoje matome kad, pavyzdžiui, maisto bankų pas paslaugų reikia vis didesniam skaičiu žmonių. Taigi, nusprendėme sutelkti dėmesį būtent į tuos žmonės, kurie vargingiausiai gyvena, kurių nepasiekė SF, kurie mm, neturi pakankamai maisto, kitų materialinių dalykų. 2020 metų e strategija yra būtent skirta labiausiai vargstantiems, tos programos yra numatytos labiausiai skurstantiems žmonėms. Taigi, um, kalbant apie platesnę taikymo sritį šio fondo buvo visai lė pakeitimų, kur buvo kalbama, gal reikia tik tai vien į maistą pagalba maistu sutelkti dėmesį, bet aš prisimenu, buvo tie klausimai sausio mėnesį, buvo taip daug pasisakymų NVO, kurios dirba su dabartiniu fondu, pareiškė, kad norėtų, kad taikymas rytis būtų platesnė, kad būtų galima paremti taip pat labiausiai skurstančius ir um, pagrindinėmis. Uh, bazinėmis prekėmis, kurių labai reikia tiem žmonėms. Ir buvo taip pat teisingumo teisme byla, taigi tas tai platesnis taikymo ratas buvo reikalingas, taip pat atsižvelgiant teisinį bazę. Dabar pasiūlymai būtų tokie, kad valstybės narės pačios apibrieštų šio fondo taikymos rytė, tai būtų maistas, maistas ir kitos, kita materialinė pagalba ar um, materialinė pagalba per um, veikiančias programas. Toliau, kaip ponas Orijau sakė, yra platus susitarimas, kad tie 2,5 milijardo eurų siūlomi fondui yra per maža suma ir mes tikrai galvojame, kad reikia galvoti apie tūkstantmečio vystimosi tikslus ir, e, ir mūsų pirmininkė ponė Beres yra parašiusi uh, Elena Masurui, biudžeto komiteto pirmininkui perdama mūsų susirūpinimą, kad iki 3,5 milijardo eurų reikėtų tą fondo sumą iš, iš, padidinti. Uh, pagrindimas būtų uh, mūsų komiteto rašte išdėstytas uh, biudžeto komitetui. Taigi čia viskas aišku. Dabar dėl finansavimo ir bendro finansavimo dalies uh, buvo nemažai diskusijų šio klausimu ir galiausiai buvo nuspręsta, kad geriausiai būtų, kad liktų komisijos pasiūlymas, kur yra pasakyta, kad 85 procentai būtų finansuojami įprasnėmis aplinkybėmis, o 95 procentais finansavimas būtų didinamas um, valstybėms, kurios įgyvendina programą, to, kurios turi tų ypatingų ekonominių sunkumų. Ir paskui atitinkamai būtų derinamos papildomos lėšos. O buvo daug diskusijų dėl to, ar ši programa turėtų būti privaloma ar savanoriškai gyvenama. Mano pačios poziciją pristatant pasiūlymą komitetui, komitetui buvo dėl komisijos toks tokia mano nuomonė, kad turi būti privalomas šis fondas, kad pasiektumėm labiausiai skurstančių žmonės visose valstybėse ir kad čia eitų kalba ne vien apie valstybės narės, bet buvo visai liepa keitimų iš visų iš įvairių frakcijų buvo siekiama, kad tai būtų savanoriškas dalyvavimas. Buvo toks klausimas keliamas bent keturis kartus per šešėlinių e, posėdžiuose ir buvo tikrai daug e, paramos išsakyta mm, e, dėl savanoriško dalyvavimo. Dauguma frakcijų palaiko tokią mintį, tačiau dar neaišku vis tik tai iki galo, kaip bus nuspręsta, ar tai bus privaloma programa ar ne. Dabar dėl to privalomo ar savanoriško dalyvavimo mes sakome taip, kad jeigu programa bus savanoriška, tai tada biudžetas turi būti mm, sulaikomas tuo atveju, jeigu, pavyzdžiui, savanoriškas yra variantas, valstybė narė nedalyvauja ir paskui yra kažkokia tai, matoma, kad yra rimtų sunkumų, paskui, pavyzdžiui, tada valstybė dalyvauja kitoje programoje, pavyzdžiui, maitinimas mokyklos ir tada tos pinigus galima būtų nukreipti per tas programas. Taip pat dėl lydinam, dėl lydimųjų priemonių, NVO remia minti, kad reikia lydimųjų priemonių čia programoje. Uh, Prans, pavyzdžiui, e, prancūzų organizacija maistas į namus, galvoja, kad iš tikrųjų tai yra labai svarbu, kad būtų tokios programos, kad žmonėms būtų galima perėti nuo pagalbos maistu ir materialinėmis priemonėmis prie kitos jau paka, pak, pakopos, pavyzdžiui, kad būtų galima panaudoti ESF pinigus, jau ir darbo rinkos aktyvavimo priemonės ir taip toliau. Toliau kalbant apie biudžetą ir tą perėjimą Jeigu numatytumėm savanorišką dalyvavimą ir jeigu būtų patvirtinta daugiametė finansinė programa, reikia numatyti sklandų perėjimą nuo dabartinių programų iki 2014 metų laikotarpio pradžios buvo raginama taikyti perinamų laikotarpių priemonės. Vėlgi mes gal esame parengę kompromisų, kur yra pabrėžiama tai, kad reikia užtikrinti sklandų perėjimą uh, labai svarbu, kad reglamentas įsigaliotų jau tą dieną, kai jis bus paskeltas oficialiame reglamente. Taip pat yra kompromisiniai pakeitimai, pavyzdžiui, dėl partnerystės principo stiprinimo su e, suinteresuotomis šalimis, taip pat pasirengimo įgyvendinimui ir vertinimui tos programos įgyvendinimo valstybėse narėse, kad būtų visiškas skaidrumas užtikrintas. Taip pat operatyviai veiklos programų principas būtų taikomas, pavyzdžiui, kad nebūtų švaistomas maistas, kad e, nebūtų stigmatizuojami taip pat e, paramos gavėjai, kad nebūtų stereotipų tokių kūriama. Ir labai svarbu partnerių organizacijų dalyvavimas. Mes taip pat siekiame, kad nebūtų padidinama e, biurokratinė našta valstybėms narėms ar, ar organizacijoms partneriams. Aišku, Mm, svarbiausia, kad NVO gyvenimas būtų paprastesnis, lengvesnis, taigi mes norėjome, kad e, palikti tas nuostatas, kad nebūtų išbrauktas. Ir galiausiai dėl nacionalinės politikos priemonių buvo platus, plati nuomonė išsakyta, kad tai nėra vienintelė priemonė kovoti su skurdu. Labai svarbu, kad aišku, čia būtų šveldinama situacija tiems, kurių situacija pati blogiausia. Ačiū. So, Gerbiama kolegė, jūs tikrai mes e, ne, neskubiname jūsų, nenustatėme jums pasisakymo laiko, jums nereikia taupyti to laiko, jūs kalbate taip greitai, kad tikrai jūsų neįmanoma um, klausyti ir išversti, tai prašyčiau lėčiau. Uh, atsiprašau uh, dėl, jei parlamentarai turėtų kokiu nors klausimu dėl tų principų, kuriuos aš išsakiau, tai. Noriu pasakyti, kad e, iš tikrųjų šis fondas turi padėti valstybėms narėms įgyveninti savo kovos su skurdu politiką. Tai neturėtų būti vienintelė priemonė, bet tai turėtų būti viena iš priemonių, kurias ES taikytų kovodama su skurdu, siekdama to tikslo, kad 20 milijonų gyventojų būtų ištraukti iš skurdo. Na ir dar kartą norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams. Penkis kartus posėdžiavome, taip pat ir šią savaitę numatome dar posėdžiauti, analizuoti kompromisinių pakeitimų įstatymų projektus. Tuos kompromisinius pakeitimus teikėme šiandien po piet e, jau ir kitų frakcijų prašymų, atsižvelgianti tai, kad tvarkaraštis labai intensyvus. Mes paprašėme atidėti balsavimą iš rytojaus e, iki gegužės 7 dienos. Na ir galiausiai Mm, reikėtų pabrėžti tai, kad pirmininkaujantį taryboj Airija galvo, kad tai yra tikrai prioritetas ir John Burton EPSCO um, um, mm, e, dabar vadovauja ir tikrai irgi labai siekia, kad uh, šis prioritetas būtų gyvendintas ir mes dirbsime kartu irgi, aš manau, reikia stengtis, kad e, rezultatas būtų geriausias, kad ši priemonė būtų geriausia, kokią tik tai įmanoma būtų suderinti. E, Turiu ilgą kalbėtojų sąrašą. Perskaitysiu pavardės ir pasakysiu, ar jums tinka toks sąrašas. Na, tik pažadu, kad nesuteiksiu žodžių tris kartus tiem patiem kalbėtojams. Štai sąrašas. Madame Schroeter, Madame Beres, Monsieur Ori, Monsieur Serkas, Madame Cornelissen. Et voilà. Tai štai toks tas sąrašas, o paskui komisijos atstovams suteiksiu žodį. 5.30 atvyksta ponia komisarė, tad 2,5 minutės maksimumas kalbėjimui. Ponas man. Dėkoju, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi, kad mes užimtumo komitete elgėmės atsakingai ir kad būtent mes kūrome šį klausimą, o ne Žemės ūkio komitetas. E, iš tikrųjų, labai gerai, kad maisto klausimo šiame kontekste sprendžiame mes, o ne Žemės ūkio komitetas. Mes norime tokios kovos su skurdu programos, kuri būtų efektyvi ir džiaugiamės tuo, kas mums pavyko nuveikti. Mums pavyko pasiekti plataus sutarimo. Komisija pasiūlė 2,5 milijardo lėšų, mes norėjome 3 milijardų. Sritis yra labai svarbi, mes iš tikrųjų norime daugiau lėšų, kad pasiektume geresnių rezultatų. Manau, kad programos būtų tinkamai finansuojamos. Dauguma programų yra, taip vadinamos, kofinansavimo programos. 85 procentai lėšų būtų skirta įprastiniam finansavimui. Aš manau, kad e, programos turi būti gyvenintos tokių šalyse, kur tai yra įmanoma, būtina su skurdu kovoti labai reikšmingai. Programos galiojančios turi papildyti tai, kas jau egzistuoja, o ne pakeisti nacionalinės programas. Žinome, kad kai kuriuose valstybėse narėse situacija labai sudėtinga ir nieko nedaroma kai dėl kontrolės ir atskaitomybės. Programoje tai turi būti numatyta, nes tai labai svarbus dalykai. Norėčiau uh, pasakyti, kad reikalingos tokios nuostatos, kad valstybės narės turi atlikti joms tenkantį darbą ir jos turi suprasti, kad sistema veiks tada, jeigu jinai bus supaprastinta valstybėse narėse gali pasitaikyti prieštaravimą. Mums bus pasakyta galbūt, kad pastangos dedamos didelės dėl menko finansinio rezultato. Tačiau mes turime dirbti aktyviai, kad mums pavyktų e, išmitingai gyveninti tai, dėl ko susitarėme. Ačiū. Um, merci. Dėkoju. Dabar Fil Benio. E, paskui ponė Šrotė. Prašau. Ah, uh, Ačiū. Šį kartą kalbu Marin Harkin vardu. Ji atsiprašo, kad negalėjo šiandien dalyvauti posėdėje ir nori padėkoti pranešėjai už puikų bendradarbiavimą. Jis sako, kad tikrai buvo galima sutarti dėl visų kompromisų išskyrus dėl šešto straipsnio. Uh, Alė pozicija dėl šios straipsnio yra tokia, kad mes nenorime įrašyti jokių skaičių, kurie reikštų biudžeto eilutės padidėjimą. Mm, tai reikia sėti su, ir su kitais klausimais. Mes tokios pačios pozicijos laikėmės ir kitais klausimais dėl daugiametės finansinės programos. Mes norime, kad fondas būtų savanoriškas. Na, iš priežasčių, kodėl mes to norime, tai leistų padėti uh, mm, išbristi iš aklavėtės, kai mes turime blokuojančią mažumą. Tai paskui dėl antro straipsnio, dėl pasiūlymų, kad būtų supaprastintas fondas, tai galime paremti tas mintis, kad fondas būtų dabar savanoriškas. Kas būtų, jei pinigai būtų valstybių narių nepanaudoti? Mm, tų valstybių narių, kurios dalyvauja ir nedalyvauja fonde, e, komisija praeitame Strasbūrė pasakė, kad būtų galima sukurti tokią sistemą, kuomet tie pinigai vis tiek būtų rezervuoti tam fondui. Ir mes taip pat sutarėme, kad būtų bendras finansavimas e, tokiomis taisyklėmis, kokios nusatytos ir mm, sanglaudos fondams. Aš manau, kad dar mes turėsime pakankamai laiko ir likusius ir neišspręstus klausimus išnagrinėti. Ačiū. Elisabeth Schrotter, puis j'interviens gerne. Elisabeth Schroeder. Labai trumpai. Šešėlinis pranešėjas. E, atėjo. Na, tai turi kaip įmanoma geriau dėrėti su Europos socialinių fondų. Na, atrodo, kad lengva nebus, tačiau naudojami mechanizmai ir priemonės turėtų būti tos pačios valstybėse narėse. Na ir galiausiai kitas svarbiausias dalykas - savanoriškumo pagrindas. Mums tai yra, ko gero, svarbiausias aspektas. Galbūt kitos valstybės narės uh, turi kitų sprendimų, ne, jiems nereikia e, europinių programų, jie turi vietinės, nacionalinės programas. Na, galbūt e, visoms valstybėms narėms e, nedėlėtų to paties daryti, juo labiau, kad ir pinigų mažai yra. Tai galbūt geriau būtų naudoti tas lėšas tik tai uh, E, ten, kur tikrai to reikia. Taigi savanoriškumo aspektas yra svarbus čia. Na, o finansavimo klausimas dabar. Bendras finansavimas yra būtinas pagal finansinį reglamentą, nes jeigu ne, tas fondas tiesiog netitiks ES teisės nuostatų. Ačiū. Norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą, ypač už naują direktyvos taikymos ryties nustatymą. Dabar dėl to savanoriškumo ar ne. Pranešėja jau sakė, kad frakcijose sustarimo nėra. Labai daug prieštaringų pakeitimų yra pateikta. Aš nesuprantu, kaip kolegos gali šitaip dirbti. Šios diskusijos jau buvo kilusios, kaip ES 2020 strategiją tvirtinome. Kai kurios valstybės narės tvirtinant strategiją sakė, kad skurdas e, nėra aktuali problema ES, tai yra subsidiarumo klausimas. E, na ir dabar matome, kad skurdas vis didėja. O dabar kai kurios valstybės narės vėl tuos pačius argumentus traukia į dienos šviesą, kad štai e, jie, pa, jiems pavyko pasiekti garantijų jaunimui, o visa kita paliekama valstybėms narėms ir ko gero tiems, kuriems to labiausiai, tie, kuriems to labiausiai reikia patys turėtų kažkaip tai, e, tai gauti. Juk ne taip reikia dirbti. Ne todėl, kad e, bažnyčios kažką tai šelper finansuoja, dėrėtų dabar atsisakyti ES pagalbos. Man atrodo, kad klaidinga yra šitaip elgtis. jeigu mes taip pasielgsime, tai ko gero pasielgsime priešingai savo pri principams. 548 už 52 e, prieš 26 susilaikę buvo tvirtinant ankstesnį klausimą. Išvadas tvirtinant. 2,5 milijardo eurų tam laikotarpiu mažiau, e, labiausiai skurstatiems žmonėms, bet nepasakyta savanoriškai. Va. Man atrodo, kad jeigu jau valstybės narės užsispirs, tai gal tada savanoriškumas geras sprendimas būtų, bet prieš tai darant turime gauti garantijų dėl to, kokio poveikio tai turės Europos socialiniam fondui, bendrajam biudžetui. Mes negalime remtis tokia pirminė dėrybinė pozicija. Taigi aš norėčiau tiesiog paprašyti kolegų pagalvoti apie tokio balsavimo pasiekmes. Ir gali netgi būti, kad e, šis sprendimas bus kvestionuojamas teisme, juk valstybės narės gali tiesiog teisingumą tokio sprendimo kvestionuoti. Aš manau, kad komisija taipogi taip pat mano, todėl Kviečiu visiems būti budreis dar iki balsavimo ir gerai apgalvoti savo pozicijas ir pagalvoti, ar tinkamai elgiamės. Dabar žodis ponui Ori, o, panu, o po to poniai Kornilsen. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už tokį intensyvų, turiningą darbą. Taip pat dėkoju pranešėjai ir už jos lankstumą. Dėkojame. Tai norėčiau padėkoti už koordinavimo ir bendradarbiavimo pastangą šioje komandoje. Aš pritarčiau tam, kad balsuotume dėl šio pranešimo gegužės 7 dieną, nes laiko susitarti dėl visų klausimų, visų aspektų pakankamai neturėjome. Aš čia praktiškai dvi stovyklas atstovauju. Viena vertus, man sudėtinga yra pamiršti tą baimę, kuri kyla iš to, jog Europos maisto programa egzistavo Na ir štai dabar naujas fondas yra kuriamas. Europos pagalbos labiausiai skurstantiems as, asmenims fondas. Ko gero, dėrėtų pasirinkti pačius paprasčiausius, labiausiai suprantamus veiksmus e, tam, kad lėšos eitų tiesiogiai skurstantiems asmenims, o ne fondo valdymui. bendro, bendras finansavimas yra būtinas, juk tai yra Europos fondas. Mes dabar ieškame sprendimo tam, kad būtų išjudinta situacija taryboje. Būtent dėl to keletą kartų kalbėjau apie nacionalinės pašalpos. Dabar ar tai būtų savanoriškas ar privalomas pobūdis, ESF bus lėšos naudojamos. Ir kol kas nesu, nežinau, kaip ta problema bus išspręsta. Aš jau suprantu, pirmininkė, dėl ES 2020 strategijos sutartyje šiuo klausimu. E, fondo klausimų yra kalbama apie nacionalinę kompetenciją. Na, mūsų diskusijose yra daug emocijų, tačiau nereikėtų pamiršti. Svarbiausia, reikia mažiau administracinių struktūrų ir kuo daugiau pagalbos skurstantiems. 3,5 milijardo eurų skursta, pagalbos skurtansiems nepakako, o dabar jau tik 2,5 turime milijardo eurų. Tie 2,5 milijardo eurų yra nepakankami. Turime sumažinti administracinės procedūras. Ponas Irkas. Aš, aš irgi visų pirma noriu padėkoti pranešėjai, nes man atrodo, jį padarė uh, įspūdingą darbą, e, turint omenyje, kokį neįtikinamą skaičių pakeitimų pateikėme. Ir, ir tikrai e, daug laiko skyrė, tiesiog valandų valandas praleidome įdomiose diskusijose. Na, aišku, pirmas klausimas būtų savanoriškas taikymas. Dauguma mūsų galvoja, kad reikia savanoriško taikymo ir mes vis dar ieškome būdų, kaip tai užtikrinti. Aš visiškai e, pritariu ponui Ry, kad e, nors valstybės narės visos privalėtų kovoti su skurdu, e, galbūt ne visos turėtų būti veršiamos kovoti su skurdu per šį fondą, nes gal ne visos nori naudoti, pavyzdžiui, valstybės pinigus tiesioginiai pagalbai maistu. Taigi, mes kalbame, kad e, svarbiausia, kad dabar e, finansuojamos programos e, nenutrūktų ir kad tie, kas yra priklausomi nuo maisto finansuojamo iš es pinigų, kad neliktų be maisto visai, aišku, reikia kovoti su skurdu, reikia galvoti, kaip tie pinigai, kad, kad jie ne, nenuplauktų į bendrą fondą. Dabar pagrindiniai dalykai dėl fondo. Uh, gal būtų galima panaudoti pinigus, pavyzdžiui, pagalbos organizacijoms, maisto bankams, kad e, būtų galima labiau vietinių mastų skirstyti e, maistą, kad mažiau būtų maisto švaistimo. Apie 90 milijonų tonų maisto yra išdalinama kasmet, 20 tonų maždaug yra išmetama, nors tai yra visiškai puikiai tinkamas valgyti maistas. Taigi ir, ir maisto banko, pavyzdžiui, atstovai per mūsų klausimus pabrėžė tos dalykus, kad reikia labiau vietos lygmenių dalinti tą pagalbą ir, ir, ir iš tikrųjų suteikti ne tik tai žvėjams dalyti žuvis, bet ir meškerės. Taigi reikia galvoti, kaip tiem žmonėms suteikti daugiau mm, autonomijos, kad jie savarankiškai galėtų pasirūpinti savimi ir mes būtent apie tai galvojame, kaip dėrybose to būtų galima pasiekti. Tai aš manau, kad bus tikrai labai svarbus elementas mūsų tolesnė diskusijose. Ačiū. Serkas, o pato komisija. Bueno, e, es evidente, que tenemos el... Dėkoju. Be abejo, svarbiausia problema yra tas savanoriškas fondo pobūdis. Matau, kas pasirašė tuos pakeitimus ir man, manau, kad dėl to gali atsirasti didžiulis nesusipratimas, nes už to savanoriškumo, ne savanoriškumo pobūdžius lypi didžiulis nesutarimas, didžiulė diskusija fondai bet kokia atveju yra savanoriški, juk niekas negali būti priverstas naudotis kokio nors ES fondų lėšas. Tačiau čia klausimas yra kitas. Tiesiog reikia išsiaiškinti, ar tie pinigai bus skirti dar ir kokiems nors kitiems dalykams ar ne, nes yra tokių valstybių narių, kurie, kurios nori gauti tuos pinigus skirtus skurstantiems ir juos panaudoti kitoms reikmėms jeigu pasiliksime tą savanoriškumo galimybę, tai valstybėms ko gero galime leisti valstybėms finansuoti kokias nors programas e, labiausiai skurstančių sąskaitą. Man atrodo, tai ir yra didžiausia problema. Tas fondas be abejo yra savanoriškas, tačiau reikia pasakyti, kad to fondo lėšos neturėtų būti naudojamos kitoms reikmėms, kaip pagalba E, skurstantiems, jeigu valstybės naudojasi to fondo lėšomis. O čia bandama žaisti žodžiais realybei pridengti. Neva fondas būtų savanoriškas, o tai reiškia, kad tuo būdu sudaroma būtų galimybė tų lėšų dalį nugvelbti iš skurstančių ir jų tų lėšų dėka finansuoti kažką kitą pavyzdžiui, deficitui kokiam nors padengti, ar mokyklom finansuoti, ar dar kažkam. Ne, taip neturi būti, tai yra pinigai tiem žmonėms, kurie dažnai neturi už ką valgyti, neturi kaip susimokėti už šildymą. Tai štai. Peržvelkite pakeitimus dėl to savanoriškumo pobūdžio. Mano supratimu, žodžiui savanoriškas galime pritarti, bet turime aiškiai pasakyti, kad pinigai iš to fondo negali būti naudojami kitoms reikmėms išskyrus paramas skurstantiems. Be abejo, taryboje gali atsirasti blokuojanti dauguma. Tačiau jeigu mes jau savo situaciją susilpninsim dabar, turbūt neteks ir stebėtis, kad taryboje atsiras ta blokuojanti mažva, nieko negalėsim padaryti. Aš jūs skubinu, nes komisarė jau laukia prie durų žodis Europos komisijai. Prašau. Fully... Kalbėsiu labai trumpai, visiškai remiu daugumą išsakytų nuomonių Europos parlamento narių. Um, komisijos supratimas teikiant šį pasiūlymą yra toks, kad ES remia ES piliečius, kuriem labiausiai reikia pagalbos, per tokius veiksmus, kurių nefinansuoja kiti fondai ir tai yra mūsų siūloma reglamento esmė. Mes kalbame, kad čia esmė yra ne perskirstyti ar perdėlioti kažkaip tai pinigų sumas. Mes galvojame, kad mes pasiūlėme tokią gyvenimo programavimo sistemą, kuri yra paprasta, lengvai įgyvendinama. Uh, Ir mes atidžiai stebime tą bendrų nuostų reglamentą, kad būtų galima visus blokus sudėlioti teisingai, kad būtų galima suprastinti tas procedūras. Tai galiu jūs patikinti, kad tikrai mm, mes e, galvojame ir apie pasidalytą e, valdymą ir tinkamą valdymą es lėšų, tai yra pagrindiniai principai, aišku. Valstybės narės pačios uh, organizuoja tai, kaip reikia dalyti e, maistą ar, ar kitas e, materialinės gerybės ir jos pasirūpina, kad tai būtų padaryta geriausių būdų, kad tas tiekimas būtų geriausias efektyviausias, geriausios kokybės tiems žmonėms, kuriems reikia to. Mes galvojame, kad patirties keitimosi platforma yra labai svarbi priemonė, nes tikrai yra labai įvairios patirties valstybės narėse ir to, ta patirtis galėtų būti tikrai labai vertinga būti kitoms valstybėms narėms, socialiniams partneriams, privačioms organizacijoms, kurios atlieka labai daug savanoriško darbo. Ir mes galvojame, kad tas fondas įgyvendintas valstybės narėse padės uh, taip pat paremti ir savanoriško organizacijų vykdomą darbą. Pone pranešė. Ačiū pirmininkė. Noriu dar kartą padėkoti parlamento nariams už jų komentarus. Noriu padėkoti ir už pakeitimus šiam pasiūlymui ir noriu padėkoti komisijai už pagalbą. Ir dabar sureaguočiau. Štai taip, taip išskyrus gal Aldė. Aš atsižvelgiu į tai, aišku, ką ponė Harkin panas Perion pasakė, kad reikėtų, aišku, mintis yra tokia, kad reikėtų padidinti iki 3,5 milijardų tą sumą, um, potencialiai būtų galima padidinti ir dalyvaujančių valstybių narių skaičių. Ir mes taip sutiktume su tuo, kad reikia supaprastinimo ir, kaip komisija pasakė, pasidalyto valdymo sistema būtent yra skirta tam, kad būtų galima supaprastinti valdymą, bet ir tuo pat metu užtikrinti tinkamą kontrolę. Pagrindinis klausimas, man atrodo, kuris iškilo diskusijose šią popietę. Ir yra, ar dalyvavimas turi būti savanoriškas ar privalomas. Ir kaip panas Serkas pasakė, tie 2,5 milijardo eurų yra paskirti labiausiai skurstantiems žmonėms visoje ES. Tas fondas būtent tam yra ir mes turime pasirūpinti, kad jeigu įmanoma būtų daugiau nei tie 2,5 milijardo eurų ir kad tie pinigai būtų numatyti būtent tik tai tai paskirčiai. Kompromisiniai pakeitimai tuo klausimu tikrai stengiasi išspręsti tuos klausimus dėl dalyvavimo, bet aš suprantu, kad e, čia šiandien pradėjome diskusijas, kurias dar reikės tęsti, reikės tikrai dirbti, iki gegužės 7 dar turime to laiko, tai stengsimės, aišku, ir tikiuosi, kad e, sėkmingai išspręsime tuos klausimus iki balsavimo gegužės 7 dieną. Ačiū dar kartą visiems pirmininkė. Pirmininkė kalba be mikrofono. Kompromisas turi būti parengtas gegužės 6 dienai 16 valandai. Mes tuomet balsuosime gegužės 7. O dabar darbo atvarkė šios dienos išsėmėme, liko uh, susitikimas ir pasikeitimas nuomonės komisare, kurią netrukus pakviesiu į salę.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 Madame la commissaire. Euh, Pane komisarė, sveikiname atvykusią į užimtumų ir socialinių reikalų komiteto posėdį. Labai džiaugiamės galėdami šiandien keistis nuomonėmis su jumis. Mes diskutavome apie tą iniciatyvą Erasmus visiems, kurios, prie kurios ir jūs reikšmingai prisidėjote, būtume norėję tada su jumis susitikti. Tai yra programa, kuri atitinka tai, ką mes vadiname ES sėkmės istorijomis. Mūsų komitetas dėjo didelės pastangas e, svarstant šį klausimą. Jūs dirbote su komisaru Laslo Andor. Jūs e, tiesiogiai būtų įsitraukusi į tas komisijos iniciatyvas, kuriuo ėmėsi Europos komisija jaunimui. Ir dabar tos iniciatyvos yra siūlomos tokiam perinamajam jaunimo laikotarpiui, kai jie palieka mokyklos suolą ir uh, E, renkasi profesiją. E, Vyriausybė ir valstybės dovai turi suprasti, kad ES čia turi dėti papildomas pastangas. Europos komisija deda pastangas šioje srityje. E, Europos parlamentas taip pat. Mes šiandien diskutavome dėl pakeitimų, kuriuos priimsime dėl jaunimo užimtumo. Turime taip pat pranešimų, kurie apima komisijos komunikato elementus. Ačiū dar kartą, kad atvykote į posėdį ir ilgiau nebegaiždama suteikiu Jums žodį įvadiniam pasisakymui. Merci, Dėkoju, ponė pirmininkė. Iš tiesų, man didis malonumas šiandien dalyvauti posėdėje. Gerbiami parlamento nariai, šiuo metu vasarį daugiau nei 26 milijonai europiečių neturėjo darbo. Nedarbo lygis buvo 12 procentų. Labiausiai neramina mūsų jaunimo situacija. Apie 5,7 milijonus iš jų neturi darbo. Aišku, iš socialinio požiūrio taško tokios tendencijos neįmanomos yra ir iš moralinio požiūrio taško nepriimtinos. Aišku, kad ekonominė finansinė krizė yra viena iš pagrindinių šiandienos nedarbo priežasčių Europoje ir kol augimas yra mažas, tai mažai bus ir darbo. Todėl turime mobilizuoti visus savo išteklius, kad pasiūlytumėm realius sprendimus mūsų jaunimui. Kitaip mums grėsia prarastos kartos rizika. Todėl kolegai Laslo Andor vadovaujant komisija pasiūlė jaunimo garantiją. Džiaugiuosi, kad e, jums prieimus rezoliuciją e, užimtumo ir socialinių reikalų taryba įvykusi vasario 28 dieną susitarė dėl rekomendacijos dėl jaunimo garantijų. Tokiu būdu atveriamas kelias valstybėms narėms iškart imtis veiksmų ir padėti jaunimui. Tačiau norint išspręsti iš jaunimo nedarbo e, epidemiją, e, labai svarbu vaidmenį vaidina švietimas ir mokymas. Čia labai svarbus yra švietimo klausimai e, dabar, kai žmonės nori tokiem aštriems negalavimams taigaus sprendimo. Aš esu tikra vis tik tai, kad švietimas yra ilgalaikio laikotarpio projektas, kuris duoda rezultatų ilgalaikiu laikotarpiu, bet mm, pagalba žmonėms trumpalaikiu laikotarpiu yra labai svarbi, kad būtų galima jiems išspręsti dabartinius iššūkius. Labai svarbu žmonėms padėti surasti darbą trumpalaikiu laikotarpiu, padėti jų įdarbinamumą ilgalaikėje perspektyvoje. Taigi aiškiai pasakykime, kad kad valstybinis švietimas yra viena iš, viena iš geriausių priemonių kovoti su socialiniu neteisingumu ir neligybė. Tokios darbo atvarkės aš ir siekiu kaip švietimo ir mokymo komisarė. Galvoju, kad turime labiau pasistengti suteikti mūsų jaunimui dera, deramą žinių ir e, gebėjimų paketą. Nežiūrint aukšto nedarbo, vis tik tai Taip pat auga ir esamų laisvų etatų skaičius. Dabar šiuo metu, pavyzdžiui, Europoje yra daugiau nei 2 milijonai laisvų darbo vietų. Tai yra paradoksas, kuris yra visiškai nepriimtinas. Tai yra paradoksas, kuris labiausia atskleidžia tai, kad e, turimi e, žmonių įgūdžiai netitinka realo pasaulio poreikio. Tam tikra prasme tai rodo ir mūsų švietimo sistemų problemas. 2020 metais galvojame, kad apie 36 procentams darbų ES reikės aukšto lygio kvalifikacijos, tačiau šiandien tik tai 26 procentai mūsų darbo jėgos mokosi tretinėme lygmenyje. Ir tai ypač iš, išriškėja dabar krizės kontekste. Ir, ir kai matome, kad būtent tie, kas turi aukštą išsilavinimą, labiausiai nukenčia Tačiau patirtis rodo, kad tie, kurie turi aukščiausius įgūdžius, jiems sekasi geriau. Taigi mes turime pasirūpinti, kad daugiau jaunimo patektų į tretinę mokymosi pakopą. Ir tas, dėl to yra ir nustatyti Europos 2020 metams tikslai. Aišku, svarbu kalbėti ne vien tik tai apie kiekybę, kiek žmog, išslavusių žmonių mums reikia. Mums reikia taip pat kalbėti ir apie kokybę, kad kad e, apmokymas, kad mūsų žmonių įgūdžiai būtų pritaikyti prie šio laikinio pasaulio e, poreikių. Tai yra, reiškia, reikia prognozuoti, kokie bus ateities poreikiai ir švietimo įstaigos turėtų prisitaikyti prie pasaulio aplink juos. Aš nekeliu klausimo dėl e, švietimo visuomeninio, kultūrinio vaidmens, aišku, tai yra pirminis jų tikslas. Mūsų mokyklos, mūsų kolegijos, mūsų universitetai turi užtikrinti, kad jų absolventai būtų įdarbinami, būtų tikrai tinkami įdarbinti. Ir todėl aš pradėjau naują strategiją, kuri paliečia visus mokymo lygmenis, nuo privalomo mokymo iki aukštesnio lavinimo ir profesinio mokymo. Svarbiausias iššūkis yra, kad mūsų švietimo ir mokymo sistemos um, neparuošia žmonių, neprūpina pagrindiniais įgūdžiais, kaip pavyzdžiui rašyti, skaityti, taip pat ne, nesuteikia tokių bendrųjų įgūdžių kaip kultūrinė išraiška, žiniaslaidos raštingumas informacinių technologijų kompetencijos, verslumas, užsienio kalbų mokėjimas beveik kas penktas jaunas europietis neturi pakankamo raštingumo gebėjimų. Ir jie prisijungia prie tų 73 milijonų europiečių, suaugusių europiečių, kurie turi tik tai bazinį išsilavinimo lygį. Tačiau, aišku, didžiausia problema yra iškritimai iš mokyklos, nebaigus jos. Um, kas šeštas jaunas europietis iškrenta iš mokyklos, jos nebaigęs, neįgyjęs kvalifikacijos. Ir aišku, jiems yra didesnė rizika likti be darbo, jie praranda galimybę patekti, įsitvirtinti darbo rinką ir aišku, tuomet jiems grėsia skurdas ir socialinė skirtis. Vienintelis būdas kovoti su tokiamis tendencijomis yra gerinti Europos švietimo ir mokymo sistemas. Būtent tą mes siekiame padaryti per Europos strategiją 2020 metams. Tas faktas, kad dabar švietimas vaidina svarbiausią vaidmenį ES augimo strategijoje, mm, ženklina reikšmingą posūkį politikos formavime. Po mėnesio Europos semestro kontekste mūsų naujas ekonominės valdysenos paketas bus pateiktas. Komisija pateiks savo rekomendacijas kiekvienai valstybei 2013 metams ir valstybės narės galės pasiremti tomis rekomendacijomis savo reformas įgyvendinamos. Dauguma iš šių metų rekomendacijų, aišku, ragins gerinti švietimą ir mokymą. 2000 12 metų rekomendacijose e, valstybėms narėms 26 valstybės gavo rekomendacijas dėl švietimo tobulinimo. Aišku, vien reformų nepakanka. Geras švietimas kainuoja. Gerai veikiant šios švietimo ir mokymo institucijos turi būti tinkamai finansuojamos. Kaip mes visi žinome, krizė sudavė labai smarkų smūgį valstybės finansams. Daugelis valstybių pradėjo mažinti švietimui skirtus biudžetus. 2011 ir 2012 metais devynios valstybės narės apkarpė švietimo biudžetus daugiau kaip 11 valstybių narių apkarpė šiuos biudžetus nuo 1 iki 5 procentų. Tai tikrai labai neramina. Mažėjančios investicijos į švietimą ir įgūdžių e, suteikimą yra neproduktyvios priemonės. 2012 m. metinėje augimo apžvalgoje komisija paragino valstybės narės suteikti prioritetą švietimui kuomet jos galvoja, kaip konsoliduoti valstybės finansus. Manau, kad prastas švietimas yra tokia kaina, kokios šiandien Europa negali sauliaisti. Aišku, valstybėms narėms tenka pirminė atsakomybė už jų švietimo ir mokymo sistemų reformavimą, tačiau ES padeda joms įgyvenyti daugelį savo pastangų ir aš pateiksiu keletą pavyzdžių skaitmeniniai gebėjimai. Viena iš pagrindinių kompetencijų sričių, kurios yra tokios svarbos, svarbios tam, kad būtų galima visiškai dalyvauti žinių visuomenėje. Tačiau 48 procentai europiečių nuo 16 iki 74 metų amžiaus turi labai menką menkus informacinių ryšių technologijų gebėjimus. Europos įmonėms trūksta jau tokių žmonių, būtent tokiu momentu, kuomet visuomenės senėjimas jau e, jaučiasi mūsų darbo rinkose. Taigi šiais metais aš pradėsiu naują iniciatyvą, kad būtų galima geriau panaudoti skaitminės technologijas švietime ir mokyme. Toliau, 2011 rugsėjį pateikiau darbo tvarkę dėl um, aukštesnio mokymo modernizavimą Europoje, kad valstybės narės galėtų prisitaikyti prie besikeičiančių laikų. Vienas iš prioritetų yra pagerinti mokymo ir mokymosi kokybę. Tai turi būti padaryta glaudžiai bendradarbiaujant su suinteresuotomis šalimis ir aš esu todėl sudariusi aukšto lygio grupę, kuri parengs konkrečias rekomendacijas jau šią vasarą. Tikrai toliau skatinsime, glau, skatinsime glaudesnius ryšius tarp universitetų ir įmonių. Trečia. Vienam sektoriui tikrai reikia mūsų visiško dėmesio, galvojant apie tą modernizavimą. Tai yra profesinis mokymas ir švietimas. Tikrai aukštų tos kokybės stažuotės yra labai svarbus indėlis į jaunimo užimtumo didinimą. Tikrai Nevelto yra taip, kad valstybėse narėse, kur yra mažiausias jaunimo nedarbas, yra būtent tos valstybės, kuriuose yra stipriausios, patraukliausios, geriausiai finansuojamas profesinio mokymo ir švietimo sistemas. Aš galvoju, kad tokių efektyvių profesinio mokymo sistemų mums reikia visoje Europoje. Bet aišku, čia reikia finansavimo, kuris keliautų dviem keliais - valstybiniu ir privačiu. Ir atsakomybė taip pat turi būti dviguma. Ką mes matome šalyse, kuriuom sekasi geriausiai? galiausiai tai yra didžiulis įsipareigojimas iš verslo pusės. Todėl šių metų Liepą pradėsime įgyvendinti ir Europos stažuočių alijansą. Dirbsime kartu su komisaro Andro. Naujasis alijansas apjungs tas valstybės narės socialinius partnerius, verslo atstovus, Europos komisiją ir kitus, kitas suinteresuotas šalis dirbančias šioje srityje. Kas mus vienyje, tai yra bendras interesas um, sukurti ir plėtoti aukštos kokybės mokymo galimybės per stažuotės. Ir pabaigai uh, norėčiau tarti keletą žodžių dėl Erasmus visiems programos ir dabartinės dėrybas dėl biudžeto. Erasmus visiems yra tai, kaip ES prisideda politiškai ir finansiškai prie Europos švietimo ir mokymo reformų. Erasmus visiems taip pat yra neatsiejama mūsų strategijos kovai su jaunimo nedarbų dalis, nes Erasmus visiems gali padėti jaun, pagerinti jaunimo įdarbinamumą. Aišku, didelė programos dalis toliau e, finansuos judumą. Čia Europos lygmenių mes galime sukurti pridėtinės vertės, ne vien tik tai studentams, bet taip pat ir moksleiviams, mokytojams. Um, stažuotojams, jauniems darbuotojams, savanoriams. Mes tokiu būdu padarome Erasmus demokratiškiau prieinama ir padėsime tiems studentams, kurie norės įgyti, pavyzdžiui, magistro išsilavinimą kitoje valstybėje. Tam bus skirta studentų paskolų garantijų priemonė. Bendrai Erasmus visiems užtikrins judumą 4 milijonams 2014-2020 metų. Tai yra ypatingai svarbi priemonė, nes mes žinome, kad mokymosi judumas dažnai yra vartai į darbo judumą. Judumas suteikia žmonėms tokį spektrą įgūdžių, kurie po to jiems padeda susirasti geresnius darbus. Ta prasme, pagrindinis Erasmus visiems tikslas yra padidinti gebėjimų lygį pas, ir um, padidinti jų aktualumą pagal darbo rinkos ir visuomenės poreikius. Erasmus visiems taip pat skatina inov, novatorišką požiūrį į kovą su jaunimo nedarbu per struktūrizuotas partnerystės tarp švietimo ir verslo. Tai yra taip vadinamieji žinių alijansai, kuriami universitetų lygmenių, taip pat sektorinių gebėjimų alijansai, profesinių e, mokymo įstaigų lygmenių. Tokios partnerystės gali būti plečiamos ir nacionaliniu lygmeniu per struktūrinius fondus. Dėrybos dėl Erasmus visiems dabar jau artėja prie lemiamo etapo. Aš tikiu, kad dabartinė dvasia yra konstruktyvi ir labai tikiu, kad bus galima susitarti kaip galima greičiau. Tačiau norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į du svarbius momentus. Visų pirma, kad reikia lankstumo. Tokiais laikais, kai poreikiai nuolat keičiasi, mums reikia tokios programos, kuri galėtų greitai prisiderinti prie politinių ir ekonominių realijų. Šiandien, pavyzdžiui, mūsų programa negali taip, kiek reikėtų sureaguoti į jaunimo nedarbo problemas. Ir taip yra todėl, kad programoje užprogramuotas nelankstumas, nes yra biudžetas, kuris jau pakank, iš anksto į priekį sudėliotas, paskirstytas tam tikriems švietimo sektoriams. Todėl mes siūlome, kad mm, naujasis Erasmus visiems užtikrintų didesnį lankstumą. Aišku, laikantis aiškiai apibrieštų nuoseklių tikslų. E, tuo tarpu e, pranešė siūlo e, padidinti tikslų skaičių, veiksmų skaičių programoje ir 83 procentus biudžeto iš anksto paskirstyti įvairiems naujiems gavėjams. Taigi, iš esmės būtų išlaikytas status quo. Antras klausimas. Programos pavadinimas. Norėčiau aiškiai pasakyti, kad tai nėra paviršutiniškas klausimas, tai yra principinis klausimas. Uh, ant kortos pastatytas visas vis, visa supaprasnimo darbo atverkė, supaprasnimo siekis dėl šių pasiūlymų. Erasmus visiems jungia septynės dabar veikiančias programas į vieną integruotą strateginę visumą. Jei sutartumėm dėl to, kad mums reikia vienos bendros programos su aiškiu politiniu dėmesio sutelkimu, tai tuomet mes galėtumėm turėti tokį pavadinimą, kuris būtų patikimas, populiarus, vertinantis visus ES išpažįstamus idealus. Ir mano akimis Erasmus yra vienintelis kandidatas į pavadinimą. Jeigu išplėstumėm programą, atvertumėm ją, tai tuomet ir pavadinimas Erasmus visiems pasiūstų aiškiai žinę. Esu tikra, kad jeigu ne, nepanaudotumėm viso supaprasnimo potencialo, tai ir nepanaudotumėm tikrai ES taip mylimo pavadinimo prekės ženklo, sakyčiau, tai tikrai padarytumėm klaidą. Na ir galiausiai paskutinė mano mintis, pirmininkė, jeigu tikrai norime padaryti kažkokį tai skirtumą, realiai turėti poveikio, kad jaunimas pajustų, tai turime rimtai investuoti į švietimą Europos lygmenių. Žinoma, mes sveikiname, kad 6 milijardai eurų yra skiriami jaunimo užimtumo iniciatyvai, kaip siūlo Europos vadovų taryba. Tokiu būdu pagalba jaunimui būtų sutelkta tose regionuose, kur tos pagalbos reikia daugiausia ir galėtumėm įgyvendinti jaunimo garantijų sistemą. Tačiau su siūlomu biudžetu 17 milijardų eurų Erasmus visiems, tai yra 63 procentais e, būtų padidintas biudžetas palyginti su dabartiniu finansavimu, komisija aiškiai parodė, kokie yra jos prioritetai. Tik tai po neseniai sudaryto Europos vadovų tarybos susitarimo e, eina kalba apie 3, maždaug 13 milijardų eurų biudžetą. Tai yra mažiau nei mūsų norimas siekis, bet aišku, tai būtų daugiau nei e, dabartiniam programiniam laikotarpiu numatytas biudžetas. Taigi, gerbiami parlamento nariai, tai yra sudėtingos darybos, bet aš labai tikiuosi, kad galiu pasikliauti šio parlamento parama galutinėme darybų etape. Labai ačiū Jums už tai, kad manęs išklausėte, o dabar esu pasirengusi išklausyti Jūsų komentarų ir Jūsų klausimų. Ačiū. Gerbiamai komisariai, dabar suteiksiu mūsų vicepirmininkiai žodį, ponė Cubar, po to ponė Benara. Ponė Cubar pirmiausia. Pirmiausia, norėčiau Jūs pasveikinti mūsų komitete. Turiu du klausimus. Pirmasis būtų dėl Erasmus visiems programos. Ne vien tik tai programos pavadinimas kelia klausimų. Mano manimu, tai, kad programa yra finansuojama paskolų studentams pagalba, iškreipia tikrąją programos esmę ir tikslą. Mes žinome, kad ši programa iki šiol buvo puikiai taikoma. Be jokios abejonės visi studentai negalėjo ją pasinaudoti, tik tai tie, kurie galėjo, tie, kurie turėjo tėvus, e, kurie lygiamis lėšomis galėjo prisidėti prie šios programos, Tik tai tokie žmonės galėjo prisidė, dalyvauti šioje programoje. Na, o dabar įkūrus paskolų sistemą, tai būtų apimti ir tie, kurie gali tas lėšas patys susimokėti ir tie, kurie ne. Ir ko gero būtų tiesiog perpildyta ta programa. Ir apskritai tiesiog gali prasiskolinti studentai. Įsivaizduokime, kad dabar jie pasiskolina pinigų važiuoti į Erasmus programą ir po to dar negauna darbo kurį laiką. Dabar kitą dar klausimą užduosiu dėl savo gimtosios šalies, dėl Portugalijos. Trejetas e, suteikė paskolą Portugalijai Ir daugiausia dabar pagal paskolos sąlygą sumažinta darbuotojų yra švietimo sektoriuje. 15 tūkstančių žmonių buvo atleista e, švietimo sistemoje, daugiau nei 2000 jų buvo mokytojai ir dėstytojai. Tai reiškia, kad nuo to suprastėja dėstymo pedagoginė kokybė, vis daugiau moksleivių arba studentų tenka vienam mokytojui Buvo netgi uždaromos mokyklos. Ir ten, kur moksleivių ir taip jau per daug buvo, dar jų daugiau atsirado, tik nuo to kenčia mokymo kokybė. Šiuo metu vyksta dėrybos tarp Portugalijos vyriausybės ir institucijų trejoto. Bandoma susitarti dėl sričių, kuriuose reikia mažinti e, paramą Štai Tartotinis valiutos fondas nuo 30 iki 50 tūkstančių mokytojų pasiūlė atleisti. Ar jūs manote, kad tikrai tinkamas pasiūlymas, ar čia reikia mažinti? Pirmininkė, gal pirmiausia visų klausimų išklausysime ir po to leisime jums atsakyti vienu kartu į viską. E, nariams suteiksime galimybę pasisakyti laisvai. Na, pirmiausia, norėčiau dabar sužinoti, kas nori kalbėti, tam, kad žinočiau, kiek laiko galime skirti tam. Uh, Pirmiausia, ponė Benaraba, tu, po to ponas Sirko, Benio, ponė Kostelo, aš pasisakysiu. E, na ir sąrašas baigtas. Pone Benarapa, tu, po to ponas Sirkas. Ačiū, pirmininkė. Atsiprašau, šiek tiek pavėluotai atvykau čia. Gerbiama komisarė, kaip žinia, šiuo metu vyksta trišalis dialogas dėl e, mokymosi visą gyvenimą. Dėl e, pavadinimo. Mūsų žaliųjų pozicija kokia? Erasmus visiems mus tenkina pavadinimas toks, nepaisant to, kad mes esame, mes e, mažuma esame kultūros komitete. Dabar dėl veiksmų pavadinimo programoje. Erasmus visiems būtų palaiko, iš, išlaikomas vienas pavadinimas, o Leonardo ir visos kitos, visi kiti pavadinimai išnyktų. Na, mes norėtume, kad Erasmus visiems programoje būtų išlaikyti e, e tie anksčiau nustatyti pavadinimai, su anksčiau nustatytais tikslais. Dabar vienas problematiškas dalykas yra biudžetas skiriamas šiai programai. Jūs pati sakėte ir kiti dar sakė, kad e, švietimas yra labai svarbus. Švietimas e, yra ypatingai svarbus žinių visuomenėje. Kultūros komiteto pozicija buvo 19 milijardų, norėčiau tik tai priminti tai. Komisija pasiūlė 17 ir galiausiai sutarta dėl 14. 14 milijardų nepakanka. Supraskite tai. Mes norime, kad švietimas taptų prioritetu ir norime, kad atitinkamai ir biudžetas būtų skiriamas e, prioritetinis. Dabar dėl paskolų garantijų. Matėme, kas nutiko JAV. Jaunimas e, gali nepanešti tos paskolų naštos, e, nes tiesiog baigia mokslus, jie gali negauti darbo, tai gali prisidėti prie bedarbystės pašt, e, problemos paaštinimo. Egzistuoja stipendijų sistemos Europoje. Ir dabar dėl tos paskolų sistemos gali paskolų, stipendijų sistema būti sugriauta. Dabar būtent stipendijų dėka e, skurdžiai ar skurdžiau gyvenantis studentai gali mokytis. Ir dabar gali kilti pavojus, kad e, baigę mokslo studentai su pernelyg didelė paskolų našta e, te, turės išeiti gyvenimą. Mes turėtume gauti aiškių garantijų dėl tinkamo e, šios e, programos e, planavimo. Dabar garantiją jaunimui turime struktūrinius fondus ir planų sistemą, veiksmų sistemą. Kaip šalis visą tai koordinuos, kada iš mūsų programos, kada iš struktūrinių fondų bus skiriamos lėšos ir apskritai, ar kaip galėsime būti tikri, kad iš kultūros ar švietimo nebus nuimti pinigai jaunimo programai. Kaip dabar švietimo programa čia E, atrodys. Jūs jau tris klausimus uždavėte. Per tris minutės galite dešimt, dešimt klausimų užduoti, bet komisarė neturės laiko juos atsakyti. Dar vienas klausimas dėl lankstumo. Komisijos pozicija yra maksimalus lankstumas dėl konkrečių veiksmų. Mums tai problematiška atrodo. E, Tikslai turi būti aiškiai nustatyti, neturi būti palikta per nelik daug laisvės, e, turi būti aiškiai iš anksto žinoma, kokie veiksmai bus finansuojami. Pirmininkė, Europos parlamentas prašo tų keturių pagrindinių sąlygų e, dėl biudžeto, viena iš jų yra lankstumas. Phil Bio, ne, prieš tai e, Alejandro Sirkas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone komisarė, kolegos jau daug ką minėjo, tad tik vieną klausimą jums pateiksiu. Trejetas tiesiog daro neįmanomus, neišmintingus dalykus, kenkdama švietimo sistemai, bandoma sugriauti fundamentalius švietimo elementus. Mano šeimoje dirba daug mokytojų. Yra, Ispanijoje dirba daug mokytojų pavaduojančių mokytojus, kai mokytojai serga, kai mokytojai negali atvykti mokyklą. Ir matome, kad švietimo kokybė prastėja, nėra kas padeda imigrantams pavyti e, reikiamą lygį. Ir dabar komisija siūlo programą. Kas yra tas Europos komisijos veidas? Rene, Kofin ar, ar kas? Man rūpi sužinoti, kas yra tas komisaras, kuris pateiks tą e, poziciją, kuri atspindi socialinės realijas. Dabar, teikiant siūlymus, nelabai kartais mąsmo apie ilgalaikį poveikį. Jūs pats sakėte puikių minčių, tačiau nemanau, kad e, politiką gyvendina kažkas kitas. Ir nemanau, kad komisarai tik pasirašinėja tai, dėl ko būna nuspręsta. Tiesiog e, nereikėtų, kol komisarai pasirašinėtų sprendimus, kurie kenkia sunkiausiai gyvenančių žmonių e, gyvenimo sąlygoms. Ačiū. Filbenio, prašau. Okay, sorry, been a bit stubborn. Um, the, um... Dėkoju. Norėjau pakomentuoti. Norėjau pakomentuoti dėl švietimo ir profesinio mokymo. Jūs Teisingai pastebėjote, kad ilgalaikė perspektyva yra svarbiausia. Be abejo, šviet... svarbiausia, kad švietimas yra variklis siekiant ekonominio atsigavimo. Ir valstybės narės jokių būdų neturėtų mažinti švietimui skirto biudžeto. Jos turėtų žvelgti pirmin ir taikyti griežtą taupimo priemonės kitur, ne švietimo srityje. Visą tai yra teisinga. Tiesiog norėčiau pasakyti štai ką. Mes turėtume siekti išsaugoti, ne tik išsaugoti, bet ir padidinti e, teikiamo švietimo kiekybę ir kokybę. Tai nebūtinai reiškia, kad kainuos tos priemonės tiek, kiek kainavo. Be abejo, daug kas priklauso nuo žmogiškųjų išteklių. Turime būti inovatyvus, turime pagerinti kiekybę ir kokybę švietimo srityje. Sutilpdami į tą biudžetą, kuris mums yra skirtas. Aš manau, kad didžiausia problema yra štai kokia. Per nelik daug žmonių ieškojo trumpalaikių krizės sprendimo variantų Tiesiog buvo bandoma sukurti dirbtinę paklausą šiandien ar ten, imtis priemonių šiandien ar kitur, o mums reikia struktūrinių pasikeitimų. Ir pirmiausia, tai reiškia didesnius įsipareigojimus švietimo ir mokymo srityje. Ir į tai turime be abejo atkreipti ypatingą dėmesį. Ir tikrai pritariu tam, ką jūs minėjote, ponė komisarė. Na ir dar apie E, iniciatyvą Erasmus visiems. Galėčiau pasakyti štai ką. Mano frakcija, Alde frakcija, rems e, jaunimo užimtumo iniciatyvas, privalu imtis ilgalaikių įsipareigojimų, kokiu mes ėmėmės ir Erasmus atveju. Jaunimo užimtumo iniciatyvų būtina imtis netrukus ir jos be abejo variklis čia galėtų būti Erasmus programa. Uh, Mes matėme, kiek e, privalumų atnešė Erasmus programos įgyvendinimas, kaip palengvėjo tiems žmonėms dalyvausiams programoje galimybė įsidarbinti. Tiesiog e, tie žmonės įgyjo labai naudingų jiems įgūdžių. Ir turime neužmiršti šitų dalykų. Jeigu yra kokiu nors nuomonės skirtumų tarp mūsų ir Europos komisijos, Be abejo, reikia patiksinti vienas ar kitas biudžeto eilutes, tai neturi būti laikoma esminių nuomonių skirtumų, dėl to dar galima tartis. Tad štai, e, tiek būtų mano komentarų. Dėkoju. Thank you, Chair, and I will be brief. Ačiū pirmininkė, labai trumpai. Manau, kad dauguma klausimų, kurie uh, kuriuos norėjau iškelti, jau buvo kolegų iškelti, e, ypač dėl investicijų į švietimą ar mokymą svarbos. Labai sveikinu komisarė, kad jūs e, tvirtai nusiteikusi dirbti šio klausimu. Aš esu dirbusi nacionalinėje agentūroje per dešimt metų, taigi buvau programų vadovė nacionalinėje aerijos agentūroje, taigi turiu unikalią patirtį ir aš žiūriu um, į tą uh, klausimą ne vien tik tai bendrai, bet ir, ir tokie dalykai kaip pavadinimas yra svarbu. Pa, pradėjome nuo Sokrato, tai buvo mm, skėtinis pavadinimas įvairioms programoms apjungti. Po to turėjome visą gyvenimą trunkančio e, mokymos programą. Man atrodo, tai buvo puikus pavadinimas, kadangi jis apriepė visus aspektus mokymosi nuo lopšio iki karsto, kaip mes sakom. Ir e, pritariu kolegoms, kad kai yra pervadinama programa, ar e, tai, tai, sukūrimas tas skėtis Erasmus visiems, tai tik tai dar labiau supainioja visus, nes Erasmus yra siejama su aukštojų e, išsilavinimu ir iš tikrųjų pavyzdžiui, mokyklos labiau žino, kas yra komenijus, Tai man atrodo, kad tikrai būtų gaila um, prarasti tą aiš, pavadinimo aiškumą, kurį mes turėjome iki šiol, tą prekinį ženklą. Dabar dar vienas dalykas dėl. Uh, to kito ele, e, švietimo e, elemento erozijos mes turėjome, pavyzdžiui, um, formalų, neformalų ūkdymą e, ir labai gaila, kad yra praskėdžiama dabar toje programoje tie elementai. Pavyzdžiui, Leonardo paminėčiau, yra per, per tą kanalą profesinis mokymas, švietimas nu, remiamas ir iš tikrųjų labai svarbu aukšt tas švietimas, turi, aukštasis mm, mokslas turėtų būti irgi atskirai turėti savo tą mm, brandolį. Tai gaila, kad iš tikrųjų per tą naują pavadinimą dabar mm, prarandama tai. Norėčiau dėl Grandvik paklausti, dėl saugusių švietimo, kad iš tikrųjų tai labai svarbu ir bendrai, bendroje programoje tam turi būti suteikiamas reikiamas dėmesys. Dėkuoju, gerbiama komisarė. Kalbant apie Erasmus programą, uh, Aš jau sakiau, ką galvoju apie lankstumą. Ir galiu pasakyti, kad gaila, kad negalėjote atvykti mūsų posėdį anksčiau, kai diskutavome dėl pavadinimo, nes pritariu jūsų susirūpinimui. E, Erasmus visiems yra geresnis pavadinimas negu kiti siūlyti, kurie netitinka tikrovės. Nes žmonėms Erasmus istorija asociuosi iš tikrųjų su sėkmės istorija. Bet pritariu ir poniai Cuber mūsų vicepirmininkiai. Paskolų klausimas tame kontekste yra labai sudėtingas, nes jaunimas patiria daug sunkumų. Tai yra iš tikrųjų labai sudėtingas dalykas. Tu turiu keletą pastabų. Daugelis dalykų, kuriuos jūs minėjote, e, ne, neapima visų galimų pasiekmių. Atleiskite, kad taip manau. Europos Sąjungos švietimas yra labai svarbus. Ir strategija nuo, nuo Lisabono strategijos laikų šis prioritetas yra keliamas nuolatos. Aš patikrinau, kad iki 2007 metų pusė valstybių narių ES e, sumažino savo švietimo biudžetus. Ir komisija vietoj to, kad nuolatos ragintų valstybės narės mažinti valstybės deficitą, turėjo taip pat nepamiršti paraginti valstybių narių nemažinti savo biudžeto švietimui. Jūs sakote, kad e, prastas švietimas yra ta kaina, kurios negali sauliaisti mokėti valstybės narės. Na taip, taip, taip. Bet reikėtų, kad jūs pasakytumėt kolegai Olirenui, kad kai trejetas derasi, tai tuomet trejetas turėtų nereikalauti, kad būtų gyvendinamos struktūrinės reformos ir kad visa tai pirmiausia yra susijusios su struktūrinėmis reformomis, su pensinio amžiaus ilginimo ar trumpinimo, tačiau niekada nekalbama apie švietimo klausimus, kai treitas derasi. Tad štai, neišeina komisijai leisti švietimo išlaidų įskaičiuoti į valstybės deficitą. Jeigu mes kalbėsime apie ilgalaikę perspektyvą, tai yra būtina. Mes pritarime tam, ką jūs, ką jūs sakote. Švietimas yra esminis dalykas. Tai yra ta pridėtinė vertė, kuri gali mums padėti įveikti mums iškylančius iššūkius - visuomenės senėjimo, konkurencingumo iššūkius. Valstybės narės privalo ir toliau investuoti į švietimą, nes priešingų atvejų papulsime į užburtą ratą, iš kurio nepavyks išeiti. Jūs kalbėjote apie skaitmeninį raštingumą. Nežinau, kurioje iš valstybių narių, Baltijos valstybių narių, informatikos dėstymas ir jaunimo gebėjimas įvaldyti įvairius intertetinius e, kodus. Ir yra mokymo programos dalis. E, reikiamos gairės e, ir kitoms valstybėms narėms šias ir tie, ko gero, būtų naudingos. Daug kalbėjote apie mokymą. Šiame komitete, be abejo, jūs suprantate, mes susižavėję žvelgėme į tas šalis, kurios pažengusi šis jie, tai būtų Vokietija, ar Austrija, ar kitos šalis. Tačiau tuo pat metu mes suprantame, kad mokymas yra pavyzdingas dėl to, kad yra paremtas socialinio dialogo kokybė. Ir jeigu yra geri santykiai tarp akademinio pasaulio ir verslo pasaulio, tai viskas klostosi žymiai sklandžiau. Neegzistuoja tie du pasauliai kažkur atskirai ir dėl, socialinis dialogas nėra tas dalykas tose šalise, kuris egzistuoja pats savaime, tai yra kuriamas, puoselėjimas dalykas, kuris iš tikrųjų veikia, tai padeda ir toliau žengti pirmin šioje srityje. Jūs taip pat kalbėjote apie mobilumą. Mes suprantame, kaip svarbu yra judumas, mobilumas Europos Sąjungoje. Tai yra būtina įgyvendinant Romų sutartie numatytas laisvės, tačiau esant šiai kriziai, tas mobilumo savoka turi būti peržiūrėta. Būtinas išvelgti į krizės padarinius ir labai budriai kalbėti apie tai, ką mes laikome judumu. Erasmus yra ta programa, kuri buvo gyvendinama sėkmės laikotarpiu krizės laikotarpių, tai tebe lieka sėkmės programa. Tačiau reikia peržiūrėti tą jaunimo judumą. Kai judumas yra norimas, siekiamas, tai yra iš tikrųjų labai svarbus dalykas. Tai turi ir esminės įtakos europiniai civilizacijai. Tačiau yra ir kitokio mobilumo pavyzdžių, priverstinio mobilumo pavyzdžių. Nes kai kurie ekonomistai, pavyzdžiui, sumasto kokį nors supermechanizmą, kuris yra pritaikytas jo šalies kokiai nors periferijai, numatytas koks nors nesubalansuotas biudžetas, kuris iškišamas Europos Sąjungai, neva pagal stabilumo paktą ir sakoma, kad štai reikia visiems vykti dirbti į Europos Sąjungos centrą, o paskui grįžti į savo valstybę ir sėkmingai ten išeiti pensiją. Tai negali būti Europos Sąjungos ekonomikos modelis. Dabartinėme kontekste dėja mobilumas yra suvokiamas būtent šitaip, o mobilumą reikia tiksliai apibriežti ir pasižiūrėti, kada tais mobilumas gali būti jauniems europiečiams privalumas. Dėkoju už jūsų atvykimą ir aš m, mm, galėčiau pasakyti, kad tikiuosi, jog nesigailite atvykus į mūsų posėdžius. Visada įdomu jūsų išklausyti, o dabar lauksime jūsų atsakymų. Let me start with uh, Point... Norėčiau pradėti nuo vieno mm, klausimo, kurį iškėlė keli parlamentarai. Tai yra garantuotų paskolų priemonė magistrantūros studentams. Noriu iš pat pradžių pasakyti, kad mm, tai tikrai nėra siekis išvengti stipendijų. Stipendijos ir toliau bus mūsų pagrindinis tikslas. Norėčiau, aišku, kad turėtumėm tiek biudžeto, kiek reikėtų, kad, galėtų pasiūlyti, kad galėtumėm pasiūlyti e, stipendijas magistrantams užsienyje taip pat, nes tokia mintis yra, tačiau mes e, reaguojame į poreikį. Aš jau sakiau savo įžangos pasisakymę, kad mes žinome, kad ateityje 35 procentų tai darbo vietų reikalaus darbuotojų, kurie turės turėti aukšto lygio e, gebėjimus. Tai yra magistro laipsnį. Uh, Žinote, kas šiais laikais gauna paskolas magistrantūros studijoms? Tai yra tie, kurie ir taip gali savo leisti tai. Tai yra, kurie gali, pavyzdžiui, e, pateikti garantiją iš tėvų. Tai yra tai pagrindas paskoloms gauti. Būtent todėl mes norime kovoti su socialinė atskirtimi ir todėl norime sukurti šią priemonę, kad galėtumėm suteikti garanti, paskolų garantijas magistrantams. Mes galvojame, galvojame, kad tokiu būdu gal, suteiksime galimybę ir tiem, kas turi menkesnės pajamas, vykti į užsienį, studijuoti magistrantūroje ir jiem nereikės prašyti iš tėvų pagalbos. Uh, Aišku, mes turime pasirūpinti, kad e, tos paskolos būtų siūlomos studentams labai geromis sąlygomis. Visų pirma, kad nebūtų labai didelis įsiskolimas. Mes sakėme maksimaliai 12 tūkstančių vienerių metų studijoms arba 18 tūkstančių dviejų metų studijoms. Taip pat mes aiškiai e, pareiškime ir tai bus priedė išdėstyta, kad nebus reikalaujama papildomų garantijų, papildomų užstatų iš tėvų ar pačių studentų. Trečia, labai a, turi būti palankios palūkanų nu, normos. Ir, aišku, turi būti lengvatinis laikotarpis, kiek laiko, a, pavyzdžiui, studentai neturėtų a, mokėti, ne, tik tai po kurio laiko pradėtų studentai gražinti paskolą. Taip pat turėtų būti numatyti ir momentai, kuomet paskolos mokėjimas būtų stabdomas, kuomet iškyla ypatingų sunkumų studentui. Taigi, aišku, tuos dalykus dar detaliai reikėtų diskutuoti. Yra čia tokios mintis kurios svarstomos, bet reikia dar ir, ir bandomojo laikotarpio. 2017 mes norėtumėm įvertinti, kaip programa įgyvendinama ir tada nuspręsti, ar, ar tikrai tai atitinka mūsų poreikius ar ne. Bet noriu pasakyti, kad net jeigu ir turėsime tą bandomąjį laikotarpį, mums reikia deramo biudžeto ir tam bandomajam laikotarpiui, kad galėtumėm tos poreikius patenkinti. Taigi taip paaiškinčiau tas paskolas. Dabar švietimo biudžeto apkarpimas. Man atrodo, aš labai aiškiai pasakiau. Ir metinio augimo apžvalgoje, kurią atliko e, komisija, mes labai aiškiai sakome, kad valstybės narės turi suteikti pirmenybę švietimui net ir tuo metu, kai jos konsoliduoja savo valstybinio sektoriaus finansus. Aišku, mes negalime priversti valstybių narių ir netgi savo rekomendacijose skirtose konkrečioms valstybėms narėms, daugeliu atveju mes pateikėme tokią rekomendaciją kuri atkreipia konkrečios valstybės narės dėmesį tai, kad jie karpo savo biudžetą taip, kad po keliarių metų iškart pamatys neigiamus padarinius. Deja, būkime realistai. Nacionaliniai politikai nori matyti rezultatus iškart, nedelsiant, o švietimas nėra tokia sritis, kur gali matyti rezultatą iškart šią minutę. Uh, Tai todėl, todėl, bet valstybės turi daryti kažkokius apkarpimus, sako pirmininkė, kitaip niekas neveiks. Taip, aišku, aš sutinku, bet dėl investicijų į švietimą noriu štai ką pasakyti. Investicijos į švietimą tai nereiškia investicijų didinimas. Investicijos yra labai svarbios, aišku, daugelio valstybių narių Pavyzdžiui, paimkime tą šalį, kurią aš geriausiai žinau. Mes labai daug investavome į švietimą, tačiau nelabai sėkmingai tą darėme. Todėl, kad neišmintingai investavome. Taigi dabar turime žiūrėti, kur turi būti mūsų prioritetai. Mes turime investuoti išmintingiau. Žinau, kad to siekia daug valstybių. Visiškai sutinku su tuo, kas buvo pasakyta dėl to, kad kiekybės didinimas švietime dar nieko nereiškia. Man svarbiausia kokybės didinimas. Nes dabar matome tokį reiškinį daugelį, tokį reiškinį daugelį valstybių narių, kur uh, nedarbas tarp absolventų didėja ir tai yra nepriimtina. Nes nieko gero, jeigu aukštosios mokyklos išleidžia tokius absolventus, kurie negali susirasti darbo. Taigi aš ir akcentavau įdarbinamumą ir aukšto lygio darbo grupę dėl švietimo modernizavimo. Todėl universitetų reitingai turi irgi atspindėti uh, kokybę, nes svarbu ne tik kiekybė, bet ir kokybė. Dabar dėl pavadinimo ir naujos programos struktūros. Man atrodo, aš paaiškinau, kodėl pasirinkau pavadinimą Erasmus visiems. Nes mūsų tyrimai rodo, kad Komenijus yra labai gerai žinoma programa mokyklų tarpe. Grundvich yra žinoma tarptų kelių tūkstančių saugusių, kurie dalyvauja Grundvich. Leonardo yra gerai mm, žinoma tarp stažuotojų, bet Erasmus yra žinomas visiems. Nėra tokio žmogaus Europoje ar užsienyje, kuris nežinotų ir nevertintų pavadinimo Erasmus. Ir todėl aš turėjau parinkti vieną pavadinimą dėl supaprastinimo, aš pasirinkau šį. Dabar dėl tų paprogramių. Taip, žinoma. Taip, galbūt kažkiek konservatyviai galbūt yra tai siejama su viena programa, bet aš jau dabar struktūra yra visiškai kitokia. Dabar mes, mūsų programos ne vertikaliai, o horizontaliai struktūrizuojamos. Trys pagrindiniai veiksmai būtų judumas, partnerystė ir parama politikos formavimui ar esi studentas, mokytojas, stažuotojas, turi pasirinkimą - judėjimą, partnerystę arba paramą. Tai tokiu būdu mes sustruktūrizuojam viską. Ir viršui, taip, ir dar turime tas paprogramas. Jeigu mes dar viršui kažką turime, tai viskas bus daug sudėtingiau ir tada nebus pasiekta mūsų pirminio tikslo. Ir iš tikrųjų tai, tai buvo parlamento e, reikalavimas supaprastinti, supaprastinti, supaprastinti. Supaprastinimas visose srityse, naudos gavėjams, valdytojams, programų vadovams, visiems supaprastinimas. Uh, Dabar dėl stažuočių aš daug kalbėjau apie tai, nes aš galvau, kad mums tenka didžiulė atsakomybė um, skatinti šią sritį. Mes matome vidurio šiaurės valstybėse, kaip svarbu yra tai, kad, kad jos išlaikytų savo užimtumo lygį. Uh, kaip tai pasiteisina. Ir dabar turime tarpusavio supratimo memorandumą tarp šių šalių ir pietų šalių. Ir todėl mes dabar pradedame formuoti tą stažuošių alijansą. Ir aš bandžiau paaiškinti, kad šio alijanso priežas, kūrimo priežastis yra nenoras kažką tai pakeisti kitkuo. O siekis apjungti visus, kas veikia toje srityje, komisiją, valstybės narę, socialinius partnerius, kas yra labai svarbu uh, kad jie visi galėtų bendarbiauti ir siūlyti daugiau stažuočių ir kokybiškesnių stažuočių. Būtent to mes siekiame. Ir galiausiai dėl judumo. Labai vertinu, ponė Berės, jūsų pastabą. Mm, taip, mums judumas tai yra galimybės suteikimas mūsų žmonėms įgyti tų tarp disciplinarinių gebėjimų, kurių jiems reikia būtinai virš viso kito dar. Net jeigu gauni puikų išsilavinimą aukšto mokslo įstaigoje, kitoje švietimo įstaigoje, labai svarbu būtent įgyti tas tarp disciplinarinius įgūdžius ir tai mes siekiame padaryti per Erasmus visiems. Uh, tikrai mes nesiekėme to, kad sukurtumėm smegenų nutekėjimo daugiau. Bet aišku, jeigu jaunuolis neturi darbo, o gali gretimoje valstybėje susirasti darbą, tai kodėl jam nepasiūlyti tokios galimybės keliariems metams? Aišku, netoks yra mūsų tikslas, tai yra tik tai e, galimas sprendimas būtinybės atveju, tačiau mūsų tikslas yra jiems suteikti tas disciplinarinius gebėjimus per judumą. Ačiū. Thank you very much. I think uh, it was a, uh, a first. Dėkoju. Įvyko pirmas pasikeitimas nuomonėmis po to, kai jūs užimate savo pareigas. Tačiau tai, tikiuosi, nebus paskutinis mūsų susitikimas. Paskeitimas nuomonėmis buvo naudingas. Tai iš tikrųjų um, aiškiai parodo, koks yra tiltas tarp išsigyjimo išsilavinimo, užimtumo ir panašiai. Europos komisija dirba šiuo klausimu ir tikėsimės, kad mūsų glaudus bendradarbiavimas vystysis ir ateities, iki pasimatymo trilogų susitikimuose.